Colleagues, let's get started. It's uh, almost. Uh... Kolegos, siūlau pradėti. Jau 15 minučių po 9. Prieš pradedant dirbti pagal darbo tvarkę, norėčiau Jūs informuoti, kad šiandien mūsų posėdėje yra Pietų Afrikos parlamento parlamentinis priežiūros ats, institucijos atstovai, kurie stebi mūsų posėdį. Noriu Jūs labai šiltai pasveikinti čia. Jie yra šią savaitę parlamente, mūsų parlamento kvietimu. Delegacija susitiks su parlamento pirmininku Šulciu bei e, parlam, par, komitetų nariais. Šiandien su jais matysimės per pietus ir jie yra kviečiami į Inte komiteto rengiamus pietus. Tikiuosi, kad jums patiks apsilankimas Briuselėje ir mūsų parlamente. Ačiū. Toliau pagal darbo tvarkę periname prie 26 darbo tvarkės punkto 2013 metų biudžeto. Įgaliojimai trišalėme susitikime. Kaip įprasta pranešėjas šiuo klausimu yra Peter Štasni, APP frakcijos narys. Ir svarbiausias komitetas e, šiuo klausimu yra biudžeto komitetas. Peter Štasni, žodis jums, prašau. Prašau. Ačiū kolegos. Norėčiau kai ką pasakyti apie biudžeto atvirtinimo procedūrą prieš pradedant pristatinėti savo nuomonę. Aš praėjusiais metais Sinto komitete rengiau nuomonę apie biudžetą, taip pat ir praeitie surengęs panašų pranešimą. Ir aš stengiuosi e, pristatinėti novatoriškus pasiūlymus, tvirtinant biudžetą. Esame E, pateikę pasiūlymą dėl smulkaus verslo, o pernai pristatėme pasiūlymą dėl Europos verslo e, tarp, pristatymo tarptautiniu mastu platformos. Ir e, džiaugiantis šiais laimėjimais, siūlyčiau komitetui pradėti darbą dėl biudžeto, kiek įmanoma, ankstyvesnėme etape, kad galėtume pristatyti savo prioritetus ir rekomendacijas uh, kitų metų biudžetui tarptautinės prekybos ir investicijų srityje. ir prasideda nauja ES metinio biudžeto atvirtinimo procedūra. Vakar komisija pristatė 2013 biudžeto projektą, kurį mes svarstysime atinančiomis dienomis. Pristatydami ir argumentuodami savo biudžeto pasiūlymus ir šioje nuomonėje, ir trišaliam susitikimui. Mes šiame komitete užsitikriname didesnės galimybės būti išgirsti. Ir aš noriu ne tik pristatyti e, savo nuomonės projektą, bet ir išklausyti jūsų minčių, pastebėjimų, prioritetų, norų dėl kitų metų biudžeto. Gegužės 9-ąją įvyks pirmasis pranešėjus rengiančių šį pranešimą susitikimas. Pagrindinis pranešėjas 2013 metų biudžeto klausimų yra ponas Lavyje. Taigi lauksiu jūsų pasiūlymų šiandien, taip pat jūsų pakeitimų. Tai suteiks man mandatą pristatyti biudžet, e, INTA komiteto prioritetus 2013 biudžete. Dabar kalbant apie mano parengtą nuomonės projektą, bandžiau atsižvelgti į komiteto išreikštus pageidavimus e, išdėstus praėjusiais metais renktose pranešimuose. Ypač akcentuoju e, smulkaus verslo pristatymo tarptautiniu metu, šiuo mastu platformos finansavimą, taip pat sritis, kuriuose INTA komitetas e, yra ypač aktyvus, kur yra jo kompetencijos. Taip pat akcentuoju svarbiausias partnerystės su svarbiausiamis šalimis. Taip pat e, e, akcentuoju ES prekybos politikos finansavimą 2013-aisiais. Užbaigdamas noriu paraginti komiteto narius ir šešėlius pranešėjus e, išdėstyti savo pasiūlymus e, dėl mano pranešimo ar kitų metų biudžeto. Thank you. Bert Lange. Ačiū, Bertas Langė. Socialistų vardu, prašom. Dėkuoju pirmininkė. Dėkui pranešėjau, kad pristatėte savo projektą. Dėkoju, kad jūs pakvietėte ir mus išsakyti savo mintis. Manau, jūs visą tai padarėte labai gerai neturiu daug ką ir pridurti. Mes turime kovoti e, tvirtai dėl to, kad išlaikytume, te, išlaikytume tai, ką e, pasiekėme. Biudžetas buvo pristatytas vakar, numatytas 6,8 procentų padidėjimas dėl to, kad daug e, E, įsipareigojimų struktūrinės politikos srityje turi būti apmokėti. Bet manau, kad viešos diskusijos e, apie tai, kaip visur taupoma, gali nepriimti to padidinimo. Bus sunku perteikti šią mintį visuomeniai. Tai yra mokėjimai, kuriems jau padaryti įsipareigojimai ir tai susijęs su struktūriniu fondu. E, mes negalėsime daug naujų projektų pradėti gyventinti ir turime kovoti e, už tai, kad išliktų tai, ką iškovome. Ir turime e, išlaikyti vandamuosius projektus, turime netgi bandyti juos išplėsti. Taip pat turėtume galvoti, kaip geriau komunikuoti apie priekybos politiką, galvoti, kokią papildomą vertę sukuria sąžininga priekyba. Apie tai reikia aiškiau kalbėti. Taip pat dėl sąžiningos priekybos ar panašių e, struktūrų norėčiau pasakyti, kad reikia ir daugiau skaidrumo. Manau, kad tai yra svarbu, jeigu galvosime apie e, papildomą pridėtinę vertę pasiūlymo, bet šiaip e, pritariu pranešėjo mintims. Ar kas nors iš komisijos nori pasakyti? Ne? Taip. Just indicate your name for the record, please. Uh, Good morning, Ifan Puko Digit. Labas rytas, aš esu iš priekybos generalinio direktorato. Manau, kad pranešėjas įvardino pagrindinės problemas, kurios iškils 2013 metais. Komisija vakar pristatė 2013 metų biudžetą ir nagrinėdami pasiūlymą matysite, kad 2013 metų biudžetas bus nelengvas uždavinys, nes tikrai ekonominė situacija yra sudėtinga. Taip pat 2013 metai bus paskutinieji daugiametės finansinės programos metai. Taip pat skaitydami biudžeto projekto pasiūlymą matysite, kad komisija labai subalansuotą pasiūlymą pateikė. Buvo atsižvelgta į specialias taupimo priemonės, taip pat dėmesys kreipiamas prioritetinėms rytims. Prioritetinėms rytims susijusiams su priekyba bei strategijoje 2020 numatytais tikslais. 62,5 milijardui eurų yra numatyti 2013 metų biudžetui. Dėkoju, ar būtų daugiau pastabų? Dėkoju kolegai ir komisijai už išsakytas pastabas. Vakar klausiausi pono Lavandovskio. Yra tokių sudėtingų dalykų. Ir iš ties nudžiugau pamatęs, kad tos rytis, kur didiname lėšas, yra švietimas, moksliniai tyrimai. Ir tai yra gerai. Taip mes investuojame į ateitį, naujas darbo vietas, į augimą. Suprantu, kad bus nelengva, bet, kaip minėjo komisija, 2013 metai bus paskutiniai daugiametės finansinės programos metai. Tikiuosi, kad mums pavyks. Kalbant apie mūsų prioritetus, džiaugiuosi, kad judame į priekį. Pamažu jau vyksta, yra įgyvendinami kai kurie projektai. Kalbu apie Vidužėmio jūros regioną, bendradarbiavimą su Šiaurės Afrikos bendruomenėmis. Investuojame ne tik į ekonominį augimą, bet ir į stabilumą bei taiką tose regionuose. Tikiuosi, kad taip pat kaip ir praeitįje projektai ir toliau bus sėkmingai įgyventinami ir atneš daug naudos piliečiams. Dėkoju. Dėkoju. Kitas klausimas kalendorius. tvirtinimo kalendorius. Gegužės trečia diena, šešta valanda po pietų. Ir priimti turėtumėme, patvirtinti turėtumėme nuomonę gegužės 29 dienos posėdėje. Kitas darbo atvarkės klausimas, 27. Stojimo į PPO padėtis. Komisijos pristatymą turėsime ir po pristatymo pratesime diskusijas. Kaip žinote, PPO tampa pasaulinė organizacija. Ir kaip suprantu, Kazahstanas, Azerbaidžianas, Tadžikistanas ir Laosas bus kitos valstybės, kurios planuoja prisijungti prie PPO. Paskutinėje ministrų konferencijoje gruodžio mėnesį Ženevoje buvo nuspręsta peržiūrėti 2002 metų gairias dėl įstojimo į PPO. Rekomendacijos dar nėra visiškai patvirtintos, bet turėtų būti parengtos iki šių metų Liepos mėnesio. Taigi nekantrauju išklausyti komisijos, kokia yra situacija. Prašom. Žodis Paulo Garsoti. Ačiū pirmininkė. Ačiū už kvietimą pristatyti stojimo PPO E, etapą. turėtumėme parodyti pakankamai pagarbos kalbėtojams, sako pirmininkas, nes e, kalbės svečiai iš kitų institucijų. Ačiū pirmininkė. Kaip jau sakiau, Jūs teisingai pastebėjote, kad PPO tampa vis svarbesnė pasaulinė institucija, kalbant apie daugia šalę priekybos sistemą. Labai gerų žinių iš jos neturime, bet e, vis dėlto PPO yra svarbiausia institucija reglamentuojanti pasaulinę priekybą. Uh, 2011 pasiekta tikrai ženklios pažangos, kaip jūs ir pastebėjote. Svarbiausias įvykis buvo tai, kad Rusija tapo PPO nare. Ir teisiškai e, oficialus stojimas, e, oficiali stojimo data yra rūpjūčio 21 ir Rusija tampa nauja partnerė. Be to, svarbi ES kaiminė Jotkalnyje po tris metus trukusių sudėtingų ir netgi skausmingų dėrybų. Draugė su Ukraina taip pat prisijungė prie PPO. Prie Ir dabar ratifikuojama stojimo sutartis ir kai tik tai bus ratifikuoti protokolai, ta, jos oficialiai taps narėmis. Reiktų pakalbėti ir apie tai, kaip mažiausiai išsivyščiusios valstybės e, stengiasi prisijungti prie šios organizacijos, tai yra Samoa taip pat vanuotų, e, padėvė pariškas stoti į PPO 2001-2008 aktyviai tęsė darbą, buvo parengtas naujas stojimo protokolas, parengtas naujas dokumentas, tačiau Vanuatų pati kol kas neratifikuoja stojimo protokolo dėl vidinių politinių e, problemų, taigi tai yra nedidelės valstybės salos. PPO narės draugės su organizacijos sekretorijatu e, parengė prioritetų sąrašą, prioritetinius, prioritetinius nuojančių valstybių sąrašą - Kazahstanas, Serbija, Laosas ir Jemenas kad aptarsiu visų šių valstybių stojimą, kai kalbėsiu apie, apie kitus aspektus ir savo pasisakymą suskirčiusiu į tris pagrindinės dalis. Visų pirma, kalbėsiu apie Vakarų Balkanų regioną dėl to, kad šis regionas yra ypač svarbus Europos Sąjungai. Kaip jau sakiau, Serbija yra tų valstybių sąraše, kurios tikisi užbaigti stojimo procedūrą iki 2012 galo. Serbija yra neblogai e, pasistumėjusi dvišalėse prieigos prie rinkos dėrybose, tačiau lieka neišspręstų klausimų su Ukraina. Ir reikia pasakyti, kad kai kuriais atvejais šalis užima sunkiai protų paaiškinamą poziciją. Taip pat reikia pažymėti, kad vyksta taip pat deramasi dėl laisvos priekybos sutarties, e, kurie, kurios nėra paprastos. Serbijos e, prisijungimas prie šios daugia šalės organizacijos e, tame procese svarbiausias, sunkiausias Serbijai klausimas yra genetiškai modifikuotų organizmų klausimas. Serbijai teks peržiūrėti savo teisės aktus, savo įstatymus. Ir tai yra vienintelė išliekanti kliūtis Serbijos kelyje. Bosnija ir Hercegovina, kita svarbi valstybė, siekiant įstoti į PPO. Ji nėra taip e, toli pažengusi kaip Serbija e, dėl Bosnijos politinės padėties, bet manome, kad 2012 bus pasiekta reikalinga techninė pažanga, kad e, stojimas galėtų įvykti kitais metais. Kita šalių grupė, kurią norėčiau pristatyti, tai mažiausiai išsivyšusios valstybės. Kalbant apie jas, reikia pasakyti porą dalykų visų pirma, dvi šios grupės valstybės tikisi įstoti į PPO 2012 Laosas, kur yra daug pasiekusių dėrybose ir sulaukė puikios techninės paramos iš ES ir JAV. Reiktų pažymėti, kad ir Kinija aktyviai dalyvauja skatindama šią valstybę tapti PPO nare ir šiuo požiūriu Kinija ėmė vadinti naują vaidmenį PPO organizacijoje. Laosui sunkiai sekasi baigti dvišalės darybas su Ukraina, bet tikimės, kad e, jos bus sėkmingai užbaigtos. Ta pati galiu pasakyti apie Jemeną. Jemenas ekonomiškai buvo pasirengęs prisijungti prie PPO jau prieš porą metų, bet dėl politinių priežasčių, kurios buvo plačiai pristatytos žiniasklaidoje, pažanga buvo įstrigusi. Dabar politinė situacija šalyje stabilizavosi ir e, šalis vėl įsijungė į dėrybas. Vėlgi iškyla problemų e, su Ukraina, nes Ukraina nori nori galimybės nevaržomai prieiti prie Jemeno rinkų, bet tikimės, kad pavyks susitarti. Dirbdami su Jemenu mes pademonstravome daug lankstumo ir esame pasirengę suteikti pereinamosius laikotarpius tose sritise, kurios paprastai e, kuriams paprastai ne, nesuteikiami pereinamieji laikotarpiai. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį vyko ministrų konferencija ir buvo nuspręsta parengti naujas gairias skirtas mažiausiai išsivyščioms valstybėms. Tai yra patobulinti 2000, nuo 2002 metų galiojančias gairias. ES aktyviai dalyvauja šiuose dėrybose. Viena vertus mes norime užtikrinti kad šios valstybės įsijungtų kiek įmanomas sklandžiau, kad sulauktų visos reikalingos techninės paramos ir patvirtintų visus teisės aktus ir daromas šioks toks spaudimas dėl prieigos prie rinkų. Mes ypač akcentuojame prekių rinkas. Tuo pat metu stengiamės užtikrinti, kad e, gairės skirtos mažiausiai išsivyščiusių valstybių stojimui netaptų kažkokia pusiau automatinė procedūra, nes ref, vykdomų reformų procesas yra svarbiausias e, stojimo PPO aspektas, kurio nereikėtų pamiršti. Yra dar kitų e, svarbių aspektų, kalbant apie vakarų Balkanus. Norėčiau taip pat paminėti Kazakstaną. Kazakstanas yra svarbi valstybė, nes ji yra e, svarbi muitų sąjungos su Rusija narė. Mes pabaigėme dėrybas dėl importo tarifų taikomų prekiams į Kazahstaną. Kazahstanas patvirtino darbo tvarkę darybose su e, PPO ir dabar Kazakstanas turės iš naujo persidėrėti dėl muitų sąjungos. Kazakstanas prisijungė prie muitų sąjungos su Baltarusija ir Rusija bet e, reikės iš naujo dėrėtis dėl muitų tarifų. Tai yra sudėtinga užduotis, sudėtingas procesas. Mes turėsime prašyti kompensacijos tais atvejais, kai muitų tarifai išauga keliais procentiniais punktais. Ir galbūt dėl to 2012 antroje pusėje kad Kazakstanas įstos 2012 antroje pusėje, o gal ir vėliau. Kitas neišspręstas klausimas yra e, eksporto muitai. Kaip žinote, kaip ir santykiuose su Rusija, čia svarbus dalykas yra žaliavų strategija. Ir mes deramės dėl to, kad būtų prisimti įsipareigojimai dėl, kad Kazakstanas prisimtų rimtus įsipareigojimus dėl žaliavų Dar kalbant apie Kazahstaną, reiktų panagrinėti viet, padėti vietoje ir vietos investicijas. Sakyčiau, kad Kazahstanas perima prastą kaiminių m, mm, praktiką ir todėl turime labai kruopšiai įvertinti, kas ten vyksta. Dar norėčiau paminėti Alžyro stojimą į PPO. Alžyrai, Alžyrai pasiūlyta papildoma pagalba, tačiau dėja Alžyre prasidėjęs politinis sujudimas dar neatsispindi tuose siūlymuose, kuriuos oficialiai pristato Alž... dėrybose. Alžyre atsirado papildomi kapitalo mokesčiai, kurie yra 49 procentų bet kok, taikomi bet kokioms investicijoms. Dar vienas regionas, kurį norėčiau paminėti, kalbant apie PPO, tai Seišeliai ir Bahamai. Puikios vietos atostogoms Mes palaikome tų valstybių stojimą į PPO dėl mūsų e, ekonominės partnerystės e, sutarties, sutarčių dėrybų su tomis valstybėmis. Galėčiau dar kalbėti, bet na, tuoj norėčiau baigti ir suteikti galimybę komiteto nariams užduoti klausimus. Well, e, Maniau, kad kalbėjote apie priekybą, ne apie turizmą. Bet kodėl nepagalvoti apie tuos du dalykus e, kartu? Pradėkime diskusiją. E, Piteris e, Stašny. Ačiū pirmininkė. Klausiausi, kas buvo pasakyta ir noriu pasiaiškinti e, vieną dalyką. Ar jūs kalbėjote apie Alžyrą apie, ar apie Nigeriją? Man atrodė, kad Nigeriją turėt galvai, bet aš išgirdau Alžyrą. Ir mano klausimas yra Kiek dabar yra narių PPO šiuo metu? Ar dar kokiu nors klausimu turite? E, SND atstovas Bertas Langė. Dėkoju. Manau, kad procesas, kurio metu keletas šalių bando įstoti į PPO, yra geras. Taip, tarptautinė reglamentavimo sistema prekybos srityje yra geras modelis, todėl gerai, kad Rusija, Kinija įsitraukia ir kad daug kitų šalių bando tą daryti, nors e, ir kyla problemų, kaip kad komisijos atstovas minėjo. E, noriu kai ko paklausti. Ką galvojate apie potencialą e, įstojus Rusijai ir Kinijai ir daugeliui mažesnių šalių? Jūs sakėte, kad tarp mažesnių šalių E, yra tų, kurios turi ypatingų santykių su didesnėmis. Ar tai e, įneš naujos dinamikos į PPO veiklą, o galbūt e, daug narių paprasčiausiai pradės blokuoti procesą, kai tęsis darybos tolesnės pagal Dovos raundą. Dėl Ukrainos noriu paklausti jūsų. Buvo minėta, kad Ukraina vėl tampa pastebima dėl to, kad prieštarauja Laoso ir Jemeno e, narystiai. Kaip suprantu, praeitais metais e, jie tą patį darė dėl Jotkalnijos. Ar jie pradeda kurti problemas e, PPO? Kitas bedresnis klausimas. Taip yra gerai, kad PPO tampa e, pasaulinio masto organizacija. Tai reiškia, kad PPO e, prekybos taisyklės tampa universalios. Tačiau norėčiau e, paklausti, ką komisija galvoja apie tai, kokiu mastu didėjanti narystė gali paveikti e, PPO gebėjimą e, pasiekti rezultatų. Kalbu ne tik apie taisyklės, apie kompetenciją PPO, bet ir apie jos priežiūros e, kompetenciją ar ginčių sprendimo užduotis. Kaip įsivaizduojate, kaip komisija galvoja apie E, naujausius poveikius ir e, kaip didėjantį narystę turės įtakos PPO e, atliekant savo užduotis. Prašom, polkarsuoti, žodis vėl jums. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju gerbėmiems nariams už įdomius klausimus. Atsakysiu chronologinę tvarką pagal tai, kaip jie buvo pateikti. Aš minėjau Alžyrą. Nigerija jau yra PPO nari. Kalbėjau apie Alžyrą, kuriame kurio kelias į PPO yra toks įdomus. Jis priklausė GAT, paskui dėrėjosi dėl narystės PPO, paskui e, nusprendė nebestoti į PPO, taigi stojimo procesas yra labai ilgas, gal ilgiausias iš visų šalių ir e, taip kaip organizuota ekonomika sudarė kliūtis e, Alžyrui tapti PPO nare. Ir reikia dar tikrai pademonstruoti, kad Alžyras yra pasirengęs tapti šios organizacijos nare. Šiuo metu yra 53 šalis. Ir kai e, 153, bet kai Juotkalnyje, Samoja ir Rusija e, įstos bus 156 narės. E, buvo e, du klausimai pirmininko pateikti ir kita parlamento nario apie tai, ar tai galimybė didinti skaičius narių, ar problema. Uh, Mano atsakymas yra toks, tai yra ne tik galimybė, bet ir e, didėjantis e, narių skaičius prisideda prie didesnio šios organizacijos legitimumo. Viena šalis turi vieną balsą ir gali pasakyti, jeigu nori uh, E, nusigręžti nuo konsensuso. Tiek apie narystę dėl problemų, kurios gali kilti, plečiantis PPU. Dėl Dohos darbo tvarkės tai tikrai neturėtų kilti problemų dėl narių skaičiaus, mano nuomonė. Priežastis, kodėl iki šiol nebaigtos darybos pagal uh, Dohos raundai yra nesusijęs su naujomis narėmis, bet problemų kyla dėl didžiųjų valstybių Kinijos ir JAV labiausiai. Tačiau e, vis tik tai reikia pripažinti, kad Rusijos įstojimas, kuri dabar vis e, bando save priskirti prie e, šalių grupės, kuri vadinama BRICS, Ir e, neseniai, e, prieš porą dienų, vyko didžiojo dvidešimtuko e, susitikimas ekonomikos ministrų ir Rusija su Brazilija, Indija, Kinija padarė pareiškimą atitinkamą, o kaip Rusija elgsis PPO, kol kas dar nežinome. Ji stoja į PPO kaip išsivyščiusi šalis ir dėl to gali skirtis nuo Braz, Brazilijos ir Kinijos, kurios laikomos e, besivystančiomis PPO e, narėmis. Pateiksiu vieną konkretų pavyzdį iš dėrybų. Kaip žinia, e, dėl prekybos palengvinimo dėrybų pagal Dohos raundą dirbame ir Rusija daug kalba apie kelių tranzitą. Uh, ir priešinasi mūsų prašymui e, taikyti tranzitą vamzdynams. E, Rusijos muitų organi, e, organi, muitai organizuoti taip, kad tai yra pirmiausia siejama su biudžeto įplaukomis, ne su muitais, muitinės veikla ir Rusija būtent turi tam tikrų specialių, specifinių reikalavimų. Tačiau PPO Rusija turėtis, turės laikytis PPO taisyklių ir tai yra pozityvus elementas. Tai, kaip sakė pirmininkas, prisidės e, prie ginčių sprendimo geresnio. Rusija e, ta, bus aktyvi, kaip ir kitos PPO didelės narės, e, PPO ginčių sprendimo procedūroje bus dalyvė ir svarbi veikėja. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad naudos sąnaudų pusiausvyrą e, rodo, kad e, naudos bus daugiau, nors atsiranda papildomių iššūkių visai sistemai ypač kai kuriuose setyse ir dėl valdymo elementų mes stebime, kas vyksta ir ateisime pas jūs vėl aptarti tos platesnius aspektus, ne tik tai prisijungimo prie PPO elementus, tą padarysime, kai tik norėsite. Ukraina. Jau sukėlė problemų dėl, man, dėl Jotkalnijos tik e, įstojusi, dabar, kaip sakėte, kyla daugiau tų problemų. E, Ukraina imasi tokios politinės pozicijos, e, tarsi parodama, kad labai daug ką paukojo, tapdama PPO nare ir už tai reikalauja labai daug iš kitų. Uh, E, pavyzdžiui, reikalaujama iš mažiausiai išsivyščiusių šalių tam tikrų įsipareigojimų ir Ženevoje e, ne tik dvi šalių pagrindų, bet ir PPO vardu bandoma daryti spaudimą Ukrainai. E, mažiausiai išsivyščiusių šalių pakomitetie šio komiteto pirmininkas, Jemeno darbo grupės pirmininkas, Laoso darbo grupės pirmininkas buvo susitikęs su Ukrainos dėrybininkų ir susitikimų metu buvo bandoma išaiškinti, kokia yra padėtis, išsiaiškinti visas problemas. Ir mes jau dabar girdėjome, kad šis spaudimas tam tikrų mastų gali duoti rezultatų, bet kaip žinome, dėrybos diskusijos tęsiasi dėl uh, mažiausiai išsivyščiusių šalių gairių bus nustatytos tam tikros gairės dėl prekių patekimo į rinką. Mažiausiai išsivyščiusios šalis turis laikytis, bet ir tai prieštarauja tiems reikalavimams, kuriuos papau kelia Ukraina. Bet galbūt tai yra e, sunkumai susijęs su e, šios šalies narystės papau pradžia. Since... Liko 10 minučių. Ar būtų dar klausimų? Pasinaudokite progą, turime komisijos atstovą. Ne, atrodo, klausimų nėra, tuomet dėkoju komisijai už problemos pristatymą. Toliau pagal mūsų darbo atvarkę Turime balsuoti, taigi skelbiu 10 minučių pertrauką, nes balsavimą turime pradėti lygiai 10 valandą.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 taip space.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 Uh, we will start by voting a. Pradėkime balsavimą dėl to, kas buvo nuspręsta vakar koordinatorių susitikime dėl Pakistano. plenarinėje sesijoje buvo svarstomas šis klausimas, bet buvo laikinai sustabdytas. Taigi komisija paprašė parlamento atnaujinti procedūrą. Tokia buvo situacija praeitais metais ir vakar koordinatoriai nusprendė atnaujinti procedūrą ir paprašyti plenarinės sesijos suteikti mandatą pradėti dėrybas su komisija ir taryba dėl šio klausimo svarstymo. Taigi turėtumėme pradėti dėrybą su kitomis institucijomis. Tai buvo nuspręsta. Ir dabar komitete balsuosime dėl šio sprendimo. Taigi dėl dviejų dalykų balsuosime. Visų pirma, balsuosime dėl to, kad paprašytume plenarinėje sesijoje pratesti klausimą nuo tos vietos, kur buvo sustotas klausimas svarstymas pernai metais ir pradėti dėlybas trilogę. Ir kitas dalykas – pradėti dėrybas su taryba ir komisija. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Devyniolika balsavo už, du balsai prieš. Ir mano dar balsas neturiu kortelės. Už aš būčiau balsavęs. Taigi paprašysiu įtraukti šį klausimą dėl Pakistano į kitą plenarinę sesijos darbo atvarkę. Ir bus paskirtas pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai, kad būtų pradėtos dėrybos su taryba. Turbūt žinote, kad taryboje taip pat buvo pasiektas kompromisas tarp valstybių narių Taigi pasiekti kompromisą turbūt bus įmanoma. Kitas klausimas komisijai. Tai yra tekstas, kurį pasiūlė Berndas Langė iš socialistų ir demokratų frakcijos. Balsuosime dėl klausimo žodžių, žodžių komisijai. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Dvidešimt Vienas balsas už, vienas balsas prieš. Dėkuoju, sveikinu klausimo autorius Mario Davidai ir Bernardą Langę. Dabar pereikime prie ataskaitos projekto dėl bendrosios nuostatos dėl makrofinansinės pagalbos trečiosiams šalims. Mes esame kompetitingas tam, šiam klausimui paskirtas komitetas pranešėjas Metinas Kazak. Pradėsime nuo pakeitimų. Pirmasis pakeitimas. Ne. Taip, balsuokime, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 67 pakeitimas. Taip, 67 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. 21 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 22 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Kompromisinis pakeitimas numeris 1 kas už, kas prieš, patvirtinta. 24 ir 71. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Kur tas 72? Klausė pirmininkas. 72 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 73 pakeitimas. Kas už? 73. Pakeitimas 73. Polo Merfio pakeitimas. Atrodo, kad socialistų ir demokratų frakcijos sąraše nėra šio pakeitimo, bet mūsų komiteto dokumente yra šis pakeitimas. Taigi, čia ne komiteto problema, balsuokime. Taigi, pirmininkė, ar balsuojame ar ne? Teskime. Dabar balsuojame dėl 73 Polo Murphy pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 74 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 25 pakeitimas. Pranešėjo pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko? Patvirtinta. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko? Patvirtinta. 75. pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko? Atmesta. 28. pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Afet pakeitimas numeris 7, kas už, kas prieš, atmesta. 76 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 29, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Afet 8 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Kompromisinis pakeitimas numeris 2, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau. 78 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Taip, Polo Merfo pakeitimas 78. Kartoju, 78. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 32. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 79. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 33, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Afe 10, kas už, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dar kartą patikriname. Afe 10 pakeitimas. Basuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. Atsiprašau, sako pirmininkas. 80 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 3... 81 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. 82 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. AFET 11. Ne, AFET 11 atkrinta. 36, kas už, kas prieš, priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris 3, kas už, kas prieš, priimta. Toliau 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Afet 13. Pakeitimas kas už, kas prieš. Atmesta. 86 pakeitimas kas už. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Man atrodo, kad priimta. Patikrinkime. Dėl 86 pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Prašom. Mm. Balsavimas baigtas. Priimta. AFET 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 87 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. AFET 15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Afet 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 89 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 17. Kas už, kas prieš, priimta. Afet 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Elektroniniu bus, būdu balsuokime dėl Afet 18. Balsavimas baigtas. Priimta. 42 pakeitimas, kas už kas prieš priimta. 90 pakeitimas, kas už kas prieš. 9. 19 atkrito. Taigi dabar 90 pakeitimas. Dar kartelį. Polo Murphy pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 43 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 91 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. AFED 20. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Patikrinam AFED 20 pakeitimą. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Nors aš balsuoju už, bet vis tiek. Atmesta. Dabar balsuojame dėl AFET 21 pakeitimo. Kas už, kas prieš. Atmesta. Kompromisinis pakeitimas numeris 4. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. 45 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. AFE 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 92 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. AFE 23 pakeitimas, kas už Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinkime elektroniniu būdu dėl AFE 23 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. AFE 24. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Atskiras balsavimas dėl 14 straipsnio trečiosios dalies. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 48 pakeitimas patvirtinta. 49 pakeitimas. Ar yra prieštaraujančiųjų? 49 pakeitimas. Balsuokime dėl pakeitimo pateikto žodžiu. Kas už kas prieš patvirtinta. 50 ir 26 pakeitimai, kas už, kas prieš patvirtinta. Priedai. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta. 52 pakeitimas, atsiprašau, 53 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Konstatuojamosios dalis. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Afet 1, kas už, kas prieš, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Kas dėl šešto, kas už? Kas prieš, kas susilaiko patvirtinta? Septintas pakeitimas, kas už? Kas prieš, kas susilaiko patvirtinta? Patikrinkime septintą pakeitimą. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 10 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. AFE 3 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, AFET 3 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. AFET 4. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Patikrinkime AFET 4 pakeitimą. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. 11 pakeitimas. Pakeitimas pateiktas žodžiu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Šešiasdešimt pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šešiasdešimt antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dvyliktas pakeitimas. Taip, dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Šešiasdešimt trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Afet šeši pakeitimas. Ne, apie 6. Atkrinta 64. Atkrinta. Balsuojame dabar dėl 15 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 16 ir 65 pakeitimai. 16 ir 65 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 66 pakeitimas kas už, kas prieš, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ir balsavimas dėl viso pakeisto teksto. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 20 už, 1 prieš 2 susilaikė. Ar dabar, dabar balsuojame dėl rezoliucijos teisėkuros projekto, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Rezultatas toks pat 20, 19 už 2 prieš 1 susilaikė. Vienas prieš 2 susilaikė. Kaip toliau elgsimės? Ar teikiame šio klausimo svarstymą plenariniam posėdžiui. Ar svarstame trišalių, trišalių dėrybų klausimą? Ką siūlo pranešėjai? Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams bei frakcijoms už tai, kad palaikė svarbiausias šio pranešimo mintis ir norėčiau jūsų nuo oficialaus leidimo pradėti trišalės dėrybas, siekiant e, priimtino mums kompromiso prieš balsavimą plenarnėme posėdėje. Norėčiau pasakyti štai, ką aš galvoju, kad dėrybų su taryba nereiktų pradėti da, ne, prieš, bal, prieš balsavimą parla, plenarnėme posėdėje ir negavus oficialaus parlamento mandato. Man atrodo, kad taip mes apeitume dalį, išvengtume dal, dalies oficialios procedūros. Bet galbūt galima pakeisti mes neturėtumėme keisti procedūros, bet turėtume paprašyti, kad šis klausimas į plenarinį posėdį būtų įtrauktas kiek įmanoma greičiau, kad, ne, kad už praeitų mažiau nei trys mėnesiai nuo balsavimo čia iki balsavimo plenarinėme posėdėje. Jeigu mums pavyks pasiekti šio tikslo, tai yra jeigu balsavimas plenarnėme posėdėje įvyks greitai, E, reikia nepamiršti, kad e, turime numatyti laiko frakcijoms teikti pakeitimus prieš, klau, prieš balsavimą plenarnėme posėdėje. Nepamirškime šios politinių frakcijų teisės. Ir jeigu prasideda trišalės dėrybos mūsų įvykusio, komitete įvykusio balsavimo pagrindu, visą tai gali būti atmesta plenarnėme posėdėje balsuojant ir mūsų mandatas taip būtų pakeistas. Noriu, kad jūs tai pasvarstytumėte ir nuo šiol aš tikrai rekomenduosiu elgtis štai kaip. Pirma, kreiptis į plenarinį posėdį, balsuoti plenarinėme posėdėje, suteikti galimybę nariams teikti papildomis pakeitimus, surenkti politinės diskusijas ir tik po to po balsavimo plenarinėme posėdėje dirbti toliau, o bandymas pro, po balsavimo komitete iš karto pradėti darbą su taryba nėra teisingas. Dabar teiksiu balsavimui pranešėjo pasiūlymą pradėti dėrybą su taryba nedelsint. Balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. I'll vote against. I'll count my votes on top of the ones. Savo balsą taip pat priskaičiuosiu. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pasiūlymas. Janik Žado. Oui, monsieur le président. Vous... Ačiū, pirmininkė. Jūs išsakėte savo nuomonę dėl dabar vykstančios procedūros, manau, kad šis klausimas nusipelno tikrų išsamių diskusijų, nes svarstant kai kuriuos klausimus, kartais būt visai svarbu pradėti darybą su taryba iš karto. Jūs iš teisėtai išsakėte savo nuomonę, tačiau manau, kad reiktų surenkti diskusijas, kuriuose visi galėtų išsakyti savo nuomonę klausimu, šio klausimu. Nemanau, kad yra E, kažkokia tai vienintelė nuomonė, vienintelė pozicija susiformavusi šiuo klausimu, kuriuose komitetuose, kur sparčiai apsvarstos nors klausimas yra galimybė pradėti po to nedelsiant darybas su taryba. Taigi reiktų tą struktūrinį klausimą apsvarstyti. You, it be... Sutinku su jumis. Tikrai būtų naudinga surenkti visapusiškas diskusijas šiuo klausimu. Uh, nors jau šis, nors šis klausimas jau buvo šiek tiek svarstytas. Ir melai būčiau suteikęs žodį visiems, kas būtų paprašęs Pavel Zalievski. Ačiū pirmininkė. Manau, kad gali tai pasitaikyti mūsų darbe, kada pritarus uh, pranešimui komitete gali tekti iš karto pradėti dėrybas su taryba. Tačiau bendrai manau, kad reikalingas rimtesnis mandatas dėryboms su, te, su taryba. Tuomet mūsų pozicija dėrybose bus e, tvirtesnė. Tačiau atsižvelgdamas į tai, manau, kad kai kuriais atvejais galime daryti išimtis. Ir manau, kad turėtų būti dažniau taikoma ši procedūra. Kas? Ačiū. Noriu pasakyti kolegui, kolegai žadu, visi gali išsakyti savo nuomonę, pasisakyti ar už ar prieš. Galbūt nebūtina diskusijų, rengti diskusijų, gal, galime tiesiog pasakyti, išsisakyti ar mes už ar prieš Mes jau balsavome dėl pono Kazako pasiūlymo. Galime dar kartą balsuoti. Uh, Sprendimas priimtas. Galbūt įtrauksime diskusiją šiuo klausimu į kito mūsų komiteto posėdį. Galioja taisyklės, bet galioja ir taisyklių išimtis, kai kuriais atvejais galime jas taikyti. Iš savo patirties E, pirmininkavimo trišalėse darybose patirties galiu pasakyti, kad mūsų pozicija visada stipresnė tuo met, kai deramės po balsavimo plenarinėme posėdėje. Kaip jau sakiau, darau tai. Čia išvadą darau remdamasi savo praktinę patirtimį, nors aš esu. Aš esu pasirengęs suteikti galimybę pranešėjai dėrėtis. Uh, esu buvęs daugelio pranešimų autorius, taip pat esu stebėjęs nemažai dėrybų ir darau išvadą, kad dėrybos sėkmingesnės, kai mes prieš tai balsuojame plenarnėme posėdėje. Tačiau manau, kad neturėtų praeiti net du mėnesiai po balsavimo komitete, kuomet e, klausimas atsiranda plenarnio posėdžio darbo tarkė. Tai turėtų vykti greičiau. bandysiu įtikinti pirmininkų suigą ir ypač parlamento generalinį sekretorių pakeisti nusistovėjusią tvarką ir procedūrą ir išvengti tokio ilgo tokio ilgo vėlavimo tarp balsavimo komitete ir balsavimo plenarinėme posėdyje. On... Uh, Toliau balsuojame dėl Josef Andrėjas pranešimo dėl bendros žuvininkystės politikos išorės aspektų. Nuomonė. Mes teikiame nuomonę žuvininkystės komitetui, kuris yra pagrindinis atsakingas komitetas. Balsuot, pradėkime balsuoti. Number. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. E, trečiasis pakeitimas, dal, pirma dalis už prieš susilaikė, priimta. Antra dalis už prieš susilaikė, priimta pri, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Pasitikrinti dėl e, trečio pakeitimo antros dalies. Prašom balsuoti. Antra dalis, trečias pakeitimas. Balsuokite. Baigiame. E, atmesta, nes aš pasakiau, kad balsuosiu prieš. Taigi nepriimta. Ketvirtasis už, prieš, prieš susilaikė priimta. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, atmesta pasitikrinti dėl septintojo? Pirmininkas pasika, pasitaiso dėl aštuntojo. Balsuojame. Aš balsuosiu prieš. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta priimta. E, galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame. Aš balsuoju už. Priimta. 17 balsavus už, 3 susilaikius. E, sveikinu Josef Andrės. Balsavimas šiandieną baigtas. Dabar 30 punktas mūsų darbo atvarkės. Okay? Okay, let's start. Well, let's. Uh, folks, let's settle down. Susiskime, nusiraminkime. E, prašau jūsų dėmesio. Gal galėtumėte nutraukti pokalbius ir atsisėsti. Man nepatinka stovinti salėje žmonės. Sėskite. Dabar keisimės e, nuomonėmis su e, ponu Kožiro Šiožyri, kuris yra Japonijos ambasadorius e, Europos Sąjungoje. Labai nuoširdžiai sveikinu Jūs ir jūsų komanda. E, praėjo metai po didžiosios nelaimės Japonijoje. Norėčiau e, išreikšti pagarbą tam ryštui e, kurį pademonstravote po nelaimės. Tiems, kurie pažįsta Japoniją, aš pats lankiausi po tsunamio ir žemės drebėjimo ir tie, kurie žino, kas įvyko ten, suvokė, kiek daug reikėjo pastangų vyriausybei, kaip dirbo žmonės nukentėję nuo nelaimės. Aš galiu jūs patikinti, kad mačiau spūdingus dalykus, nes pats buvau ten. E, visi žmonės dirba, yra atsidavę. Japonija taip pat e, žino, kad ES e, siekia padėti Japonijos vyriausybės žmonėms, pademonstruoti solidarumą. Dar kartą sveiki atvykę į mūsų komitetą. Labai savalaikis jūsų apsilankimas pas mus, nes e, buvo pradėta bendradarbiavimo masto įvertinimo. Mm tyrimas, vertinimas. Prasideda dėrybos dėl laisvosios prekybos tarimo tarp ES Japonijos. Jos jau tiksliau yra pažengusios į priekį ir galbūt greitai bus baigtos artimiausioje ateityje. Norėtume išgirsti jūsų nuomonę, jūsų poziciją šiuo klausimu. Taip pat Norėtume e, išklausyti jūsų nuomonės apie ES Japonijos prekybos santykius. E, ambasadoriaus žodis jums. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Labai ačiū jums už tokius nuoširdžius žodžius. Pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, pirmiausiai norėčiau padėkoti jums, kad suteikėte galimybę E, išsakyti nuomonę mūsų apie ES-Japonijos prekybos santykius. Tai yra vieni iš svarbiausių ryšių pasaulio ekonomikoje. Kaip jūs tikriausiai žinote, e, šiuo metu parlamente yra surenkta e, paroda apie solidarumą ir atstatymą praėjus metams po žemės drebėjimo Japonijoje. Nepamirškime, kad solidarumas, kurį pademonstravo Europos žmonės, e, yra įspūdingas. Jis buvo įspūdingas tada, kai beprecedentinė nelaimė mus ištiko. Mes norėtume išreikšti savo nuoširdžiausią padėką visiems jums. Jeigu pažiūrėsime į Europą, pamatysime, kad Europa kovoja su valstybės skolos krize. E, e, Japonija perka finansinio stabilumo mechanizmo e, obligacijas, mes e, demonstruodami savo solidarumą e, pasakėme, kad 60 milijardų dolerių įnešime į TVF ir skatiname kitus pasiekti mūsų pavyzdžių. Japonija taip pat kovoja su savo vidiniais iššūkiais, bet nežiūrint to mes demonstruojame solidarumą. Mes norime palaikyti Europą kai e, jos padėtis nėra labai gera, taip kaip jūs rėmėte Japonijos žmonės. Po nelaimės mes sužinojame, kaip svarbu yra nesustoti vietoje, kad ir kaip sunku bebūtų, kad ir kokia sudėtinga situacija bebūtų, mes pasirinkome e, e kelią atverti Japoniją atstatymui, tvariam augimui. E, E, mes siekėme pritraukti veikėjus iš kitų šalių. Prasidėjo konsultacijos dėl e, plataus prekybos tarimo, dirbama su e, Koreja ir Europos Sąjunga dėl dėl uh, laisvosios prekybos sutarties. Mes pradėjome dėrybas e, pernai birželį dėl naujosios priekybos politikos ir kalbėjome taip pat apie Europą 2020. Yra parengta ataskaita pas mus, kuri rodo, kad priekyba užtikrina didesnį našumą, e, didėja konkurencingumas ir taip pat daug naudos gauna vartotojai. Mes norėtume, kad E, Japonijos ESEPA pasiektų tų tikslų, apie kuriuos kalbama jūsų pranešime. Mes e, siekėme e, ambicingų tikslų ir esame labai pasiryžę dirbti stipriai, kad būtų sudarytas mūsų tarpusavio susitarimas. Mes norime suaktyvinti tarpusavyje ekonomiką. Vyriausybė yra prieimusi politikos dėl e, plačios ekonominės partnerystės ir mes norime ryštingai atverti šalį, galvodami apie naują ateitį. Norime užtikrinti aukšto lygio ekonominės partnerystės. Tiek Japonija, tiek Europos Sąjunga suria su bendrais iššūkiais dviem fiskalinis konsolidavimas, tai yra ir ekonomikos augimo užtikrinimas mes galime sustiprinti ekonomiką, plėsdami prekybą ir investicijas. Antras dalykas, mes norime sureaguoti į naują ekonominę dinamiką. E, Japonijoje ir Europos Sąjungoje turime būti bendrai lyderiai pasaulinėje sistemoje. Japonija dirba su pietryčių Azijos šalimis per e, prekybos susitarimus ir mes turime e, partnerystės sutarimus ir norime būti Europos verslų strateginiais partneriais. Ir mes norime kurti toliau savo ekonomiką, kuri būtų novatoriškesnė, konkurencingesnė ir tvaresnė. Mes uh, turėtume visuomet prisiminti, kad uh, mes turėtume būti pasauliniai lyderiai šiame sunkiai prognozuojame pasaulyje. Turime galvoti apie Dohos vystimosi darbo tvarkę. Japonija ir ES turėtų uh, vesti kitas šalis, parodyti pavyzdį uh, ir baigti dėrėtis dėl išsamaus aukšto lygio ekonomikos susitarimo. Mes turime tai parodyti, pademonstruoti kaip e, pasaulio lyderiai. Tam, kad pasiektume šių tikslų, mes, Japonija, ir toliau labai rimtai dirbame. E, įgyvendami institucinės reguliavimo e, reformas. Tai yra mūsų augimo darbo tvarkės dalis. Mūsų ministras pirmininkas labai dažnai apie tai kalba. Mes norime 2009 metais esame įkūrę specialų padalinį vyriausybėje, kuris užsima reguliavimo bazės e, reformomis ir pats ministras pirmininkas vadovauja šiam skyriui. Verslo lyderiai abiejose pusėse yra e, susitikę Tokijuje, Japonijos ES verslo Marijos stalo susitikime. Ir buvo paraginta paspartinti darbą, kad būtų pradėtos ekonominės partnerystės E, sustarties darybos. Taip pat reikia numatyti mastą šio sustarimo. Dabar e, vertinamas tas mastas ir mes atsižvelgėme į vairius dalykus. Kalbame apie aprepti, apie darybų tikslus, ambicijas. Dabar mes jau baigėme tą apriepties įvertinimo darbą. Manome, kad jeigu pasieksime gerų rezultatų, tai ir tolesnės darybos bus vaisingos. Nors e, darybos dėl partnerystės sutarimo dar turi tik prasidėti, mes jau demonstruojame, kad esame pasirengę ir galime e, spręsti reguliavimo problemas. ES tai yra labai aktualus dalykas. Aš minėjau vyriausybės e, padalinį, vyriausybės veiksmų suaktyvinimo padalinį, ir jis reaguoja į konkrečius ES prašymus ir e, siekime prisidėti prie Japonijos atgaivinimo e, savo darbais. Pernai buvo imtasi konkrečių žingsnių dėl keleto dalykų. Pirmiausia, e, automobilių aptarnavimo centrų, maisto priedų, gėrimų tam tikrų elementų. Balandžio 30 dieną buvo pateikti pasiūlymai e, reformoms dėl automobilių, e, radio įrangos, medicinos įrangos, maisto priedų ir e, farmacijos gaminių. Mes taip pat pasiekėme pažangos siekdami e, aptitinkamas apsaugos sistemas į automobilius, taip pat dėl maisto e, priedų ir taip toliau. Dėl vyriausybės viešų pirkimų rinkimų. Mes sukūrėme svetainę anglų kalbą, kuri teikia informaciją apie paskelbtus konkursus ir tai yra plačiau negu PPO įsipareigojimai. Taip pat mes e, žiūrime, ką dar galime padaryti. Ketiname e, spręsti problemas susijusias su netarifinėmis priemonėmis ir e, plėtoti viešųjų pirkimų galimybės dėrybų kelių nuo praėjusių metų nemažai verslo dialogų tarp ES ir Japonijos vežlininkų buvo surenkta. Tai yra papildoma prie minėto apvarijos stalo diskusijos. E, dirbame su Business Europe, su kitomis organizacijomis, taip pat mm, e, dirbame su automobilių pramonės atstovais tiek Japonijoje, tiek čia ir tekstilės, e, chemijos pramonės medicinos įrangos, e, farmacijos gaminių sityje su atitinkamus organizacijomis, palaikome dialogą su e, šių sektorių asociacijomis, taip pat su geležinkelio sektoriaus atstovais. Šie dialogai prisideda ne tik prie ekonominių ryšių stiprinimo, bet ir prie problemų nustatymo, e, kur, prie tų problemų, kurios iškyla verslininkams ir po dialogų e, mes atspindėjome savo išvadas e, apriepties nustatymo mm, darbuose, rengdamiesi daryboms. Vyriausybėms dėl ekonominės partnerystės sustarimo svarbiausia užduotis yra sukurti geresnę verslo aplinką tiek Japonijos, tiek ES e, verslininkams. Ta, ekonominės partnerystės sustarimas sudarys galesnės galimybės ES investuoti į paslaugas ir prekes Japonijoje. Prieš 30 metų aš buvau jaunas diplomatas. Tuo metu dirbau Japonijos misijoje prie Europos bendryjų. Vyko labai daug ginčių dėl prekybos tuo metu, ypač automobilių pramonės srityje elektronikos gaminių srityje. Labai dažnai tuo metu buvo sakoma, kad reikia stiprinti ryšius tarp Japonijos ir Europos. Po 30 metų grįžau į Briuselį, dabar esu Japonijos ambasadorius prie Europos Sąjungos. Mano misija yra stiprinti mūsų ryšius iki tokio ligmens, kad mes taptume pasauliniai atsakingi lyderiai. Manau, kad kai bus pasirašytas ekonominės e, partnerystės sutarimas, tai mes e, užsitikrinsime geriausią būdą pasiekti šiam tikslui. Turėtume atsižvelgti, mes turėtume pasinaudoti šią galimybę ir jos neprarasti. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dėkuoju ambasadoriui. O dabar žodis jums, pradėkime diskusiją, kaip žinote, prieš keletą mėnesių. Mes sukūrėme stebėsenos grupę bendradarbiauti su ES partnerėmis ir viena iš tų partnerių yra Japonija. Pranešėjas šios grupės yra Metin Kazak iš ALDE liberalų demokratų frakcijos. O dabar žodį suteikiu Jums, prašom. Dėkoju pirmininkė, kolegos, ambasadoriau. Dėkoju už Jūsų pranešimą. Džiaugiuosi, kad Jūs išreiškite tokį stiprų norą įsipareigoti ir pasiekti tų bendrų rezultatų. Kalbant apie laisvosios priekybos sutarties pasirašymą tarp ES ir Japonijos. Kaip pameta, pamenate, parlamentas priėmė rezoliuciją gegužės 4 dieną 2011 metais dėl ES ir Japonijos bendradarbiavimo, Po to Japonijos viršūnių susitikimo metu buvo nuspręsta pasirašyti tą laisvosios prekybos susitarimą ir pradėti dėrybas dėl apimties. Parlamentas pasisakė už Japonijos ir ES laisvosios prekybos susitarimo pasirašymą ir mes remiame šią iniciatyvą. Tačiau parlamentas taip pat iš pat pradžių pabrėžė, kad Japonija turi įsipareigoti panaikinti muitų kliūtis, taip pat kliūtis keliamas viešiesiams pirkimams prieš pasirašant susitarimą. Kol kas Japonija dar atsilieka šio klausimu nuo kitų mūsų ekonominių partnerių. Pagal Kopenhagos ekonominį tyrimą Japonija turėtų įvesti netarifinės, panaikinti tarifinės kliūtis. Dar yra tam tikrų tarifinių kliučių, geografinių kliučių ir Taigi tikiuosi, kad gegužės mėnesį jau pavyks pasiekti konkrečių rezultatų. Ir mes remiame ir manome, kad pavyks pasirašyti laisvosios prekybos susitarimą su Japonija, jeigu bus pasiekta konkrečios pažangos dėl viešųjų pirkimų kliūčių panaikinimo ir, ir netarifinių, netarifinių prekybos barjerų. Taip pat reikia susitarime įsipareigoti, kad nebūtų taikoma, taikomi nauji netarifiniai priekybos barjerai. Taip pat reikia atsižvelgti į geografinės kliūtis ir aš matau labai daug potencialo, kad naudos gautų abi pusės. Tikrai požiūris yra geras ir manau, kad pavyks pasiekti ekonominės pažangos tiek Japonijoje, tiek ES pasirašius šį susitarimą. Bet dar kartelį pabrėšiu, kad reikia panaikinti visas kliūtis prieš pradedant dėrybas. Su viltimi žiūriu ateitį ir manau, kad gegužės mėnesį pavyks pasiekti tų teigiamų rezultatų ir kad tuomet turėsime stiprų pagrindą ir galėsime sutarti. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar išklausykime kitų politinių frakcijų EPP Jaroslav Valenskį. Dėkoju, pirmininkė. Daug nepridursiu. Tai galiu pasakyti, kad yra šiokio tokio nusivylimo Taip, tikiuosi, kad iki gegužės pabaigos tos apriepties masto nustatymas suteiks konkrečių gairių. Bet kol kas tikrai reikia įveikti egzistuojančias kliūtis, tarifinės kliūtis, kurios niekur nedingo nuo praeitų metų kovo mėnesio. Taigi, jeigu nieko nepavyks pasiekti, vėl bus prarasti vieneri metai. Ir tikrai tikiuosi, kad iki gegužės pabaigos mes turėsime daugiau atsakymų nei klausimų, nes kol kas situacija yra būtent tokia. Aš taip pat esu šios stebėsenos grupės narys. Atstovauju socialistų ir demokratų frakciją, aš galiu pasakyti, kad aš nesu nusivylęs. Di... Iš pat pradžių žinau, kad nustatant tą apriepti ir mastą nebus lengva. Viskas priklauso nuo to, kaip komisija ir Europos Sąjunga yra nusiteikusios. Japonijos atžvilgių. Ir ar Japonija yra įsipareigojusi panaikinti tas netarifinės kliūtis. Žinau, kiek reikia nemažai pasipriešinimo įveikti Japonijoje. Taigi, Klausimai iš ties sudėtingi ir reikia politinės valios ir laiko. Aš manau, kad politinės valios Japonijoje pakanka. Ir tie iššūkiai yra iš ties nemenki, taigi reikia labai nemažai pastangų ir laiko. Tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti tinkamų, patenkinamų rezultatų, nustatant ir derantis dėl apimties. Bet žinoma, procesas nėra toks greitas, kaip galbūt kai kas tikėjosi ir norėjo. Taigi palikime pakankamai laisvės abiems pusėms išnagrinėti situaciją. Ir tuomet nuspręsime ir matysime, ar galime pradėti dėrybas. Pas lengviausias būdas sužlugdyti dėrybas yra iš anksto nustatyti per griežtas sąlygas. Mes norime, kad dėrybos būtų sėkmingos, taigi sąlygos turėtų būti tinkamos. Tokiu būdu pradėję dėrybas būsime tikri, kad turime tvirtą pagrindą ir galėsime tikėtis sėkmingos dėrybų pabaigos. Kaip suprantu, iš Japonijos pusės galime kalbėti ne tik apie išsamų ir visapusišką laisvosios priekybos susitarimą, bet taip pat Japonai yra pasiryžę kalbėtis, kalbasi dėl Ramiojo vandenino regiono bendradarbiavimo. Taigi toks atsiverimas Japonijos ekonomikai gali būti tam tikras nemenkas šokas. Taigi mums teks palaukti ir pažiūrėti, kokių įsipareigojimų Japonija bus pasirengusi pasiekti. Taigi, tas dvišalis prekybos susitarimas yra tarsi šokis dviejų šalių, bet mes judame į priekį. Pamažu, bet stumėmės pirmin. komisijos būtų įdomu išgirsti, kokia jų nuomonė. Bet kokiu atveju komisijai reikia parlamento paramos ir mes suprantame komisijos pozicijas dėl priekybos susitarimų ir iš ties labai reikia vieningos politinės pozicijos. Labai aiškiai yra parlamento rezoliucija pateikta. Ir manau, kad komisija remdamasi tokiu pagrindu galės tęsti procesą. Dabar ECR komiteto narys, prašom. Uh, it's, uh... Ačiū pirmininkė. be abejonės šiuo susitarimu suinteresuotos abipusės. Aš pritariu išreikštiems būkštaimams taip pat, e, kaip ir kolegos Kazak ir Valensa posėlėjo tas pačias viltis dėl dėrybų eigos. Norėčiau aptarti vieną aktualų aspektą, kuris dabar yra svarstomas, tai viešųjų pirkimų sritis o dar konkrečiau geležinkeliai ir aviacijos sektorius. Kaip žinome, Europos verslo įmonės yra suinteresuotos e, patekti į, šią, į šiuos sektorius ir konkuruoti juose. Ir būtų labai įdomu išgirsti e, informacijos iš Japonijos Japono atstovo, kokia yra dabar padėtis ir ko galima būtų tikėtis iš ateities. Tai būtų tikrai naudinga ir tai e, padėtų susidaryti iškesnį vaizdą apie padėtį ir suvokti, ar kokia sparta ir kaip toli galime tikėtis e, nueiti šioje srityje. Taigi, būtų gerai išsiaiškinti, ar galime kažko tikėtis, ar, ar, ar nieko nereiktų tikėtis, kalbant apie tolesnę darybų eigą ir artimiausią ateitį. Kamici, Bernd Lange. Bernd Lange, socialdemokratai. Ačiū. Dėkuoju ambasadoriui už tai, kad atvyko susitikti su mumis. Taip pat noriu padėkoti už E, jūsų įžanginį pareiškimą. Jūs sakėte, kad susitarimo tikslas sustiprinti mūsų pozicijas. Aš sutinku su jumis. Jūs išsakėte ir vieną kritinę pastabą, kurią reiktų giliau panagrinėti. Jūs kalbėjote apie automobilių pramonę ir sakėte, kad tai viena svarbiausių pramonės e, šakų Europoje ir kad e, ji šiuo metu išgyvena sunkius laikus ir kad svarstydami laisvos prekybos sutartį turime pasirūpinti, kad automobilių pramonės interesai, Europos e, automobilių pramonės interesai atsispindėtų susitarime. Aš peržiūrėjau susitarimą ir manau, kad trijose srityse reiktų užduoti štai kokius klausimus. Ar priimtina yra tai, kad E, į Europos e, interesus neatsižvelgiama, kalbant apie e, ekologinių automobilių pristatymą ir sklaidą, nes šiuo metu Japonija pirmenybė teikia japoniškiems, Japonijoje pagamintiems automobiliams. Importuoti automobiliai nebūdina jokio vaidmens. Kitas klausimas automobilių apmokestinimas. Turime sąžiningai pasvarstyti ir šį klausimą. Ir trečias dalykas, net jeigu rinkos bus atvertos, visko nepasieksime vien tik prekiaudami automobiliais. Yra dar susiję automobilių mechanikos dalykai. susiję procesai. Pavyzdžiui, galime kalbėti ir apie pastatus, gamyklų pastatus, kur, kur, kurie negali būti perkelti kitur. Tai apie tai taip pat reikėtų kalbėti, svars, tos klausimus svarstyti, svarstant devis dėl prekybos sutarties. Pirmininkas, norėčiau taip pat Jūs informuoti, kad mums labai malonu, jog šiandien posėdėje yra Europos parlamento delegacijos ryšiams su Japonija pirmininkas ponas Hans van Balen. Noriu Jūs pasveikinti šiame posėdėje ir pasidžiaugti, kad dalyvaujate šiame pasikeitime nuomonėmis ir žinoma žodis dabar suteikiamas Jums. Turite galimybę išdėsti savo poziciją. Ačiū pirmininkė kaip Europos parlamento, ja, Europos parlamento ir Japonijos delegacija sus, e, paskutinę gegužės savaitę e, susitiksime su kolegomis iš Japonijos parlamento ir aptarsime visas iškilusias kliūtis ir e, tikimės, kad tas procesas paspartės, bet norime ir taip pat norime išreikšti padėką už vykdomą apriepties įvertinimą ir analizę. Who is representing the commission? Kas atstovauja komisiją šiandien, klausė pirmininkas. Labas rytas, aš esu Antonijo Barenti iš prekybos direktorato. Noriu padėkoti už mums sutiktą galimybę pateikti atsakymus. Gerbiamas ambasadorius, jūsų filencija, gerbiami parlamento nariai. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą ir taip pat už išsakytas mintis. Diskusija vyksta pačiu laiku nes dabar jau prasideda galutinis pasireng... E, apriepties įvertinimo ataskaitos rengimo etapas. Sunku prognozuoti, kiek užtruks tas galutinis etapas. Ambasadoris Šiohiri sakė, kad e, Japonijos vyriausybė priėmė svarbų sprendimą įkūrusi atskirą padalinį, uh, kuri užsijima reikalingų reformų inicijavimo. Taip pat reiktų pažymėti, kad Japonijos vyriausybės požiūris praeitie, sprendžiant iškilusias problemas, komplikavo, ilgą laiką komplikavo mūsų dvišalius priekybinius ryšius. Bet taip pat noriu pasakyti, kad didžiausios problemos slypi detalėse. Ir me, mūsų grupė užsimanti šiuo klausimu, šios ataskaitos rengimu toliau tęsia darbą. Ir kitą savaitę vėl susitiksime su kolegomis iš Japonijos. Mes svarstame tikrai techninius klausimus. Ir pris, jie buvo minėti ambasadoriaus pasisakymą, tačiau jūs tikriausiai man atleisite, kad už tai, kad šiandien nebandysiu jų detaliai pristatinėti ir diskutuoti. Bet kokiu atveju komisijos pozicija dėl galimos laisvos prekybos sutarties su Japonija buvo daug kartų aiškiai suformuluota ir manau, kad šiandien vykstančios diskusijos dar kartą patvirtina, kad abu tikslai ir komisij, kad, kad tikslai ir komisijos interesai yra aiškus. Mes tikimės, kad Japonija pa, pademonstruos norą išspręsti netarifinių prekybos barjerų keliamas problemas. Ir taip pat noriu kalbėti apie kitas mums svarbias rytis, tai viešuos, viešųjų pirkimų sritį. Uh, Todėl mes rengėmės dirbti toliau, tikėdamisi sėkmingos e, šių dėrybų baigties. Mums svarbiausia, aišku, yra turinys, o ne num... labiau svarbus turinys, o ne numatomų darbų tvarkaraštis. Pirmininkas, kadangi ir čia yra komisijos narys Karelas Deguhtas, tai suteiksime galimybę jam pakomentuoti mūsų prekybinius santykius su Japonija. Ačiū pirmininkė. Aš žinoma pritariu ponų parenti, ką tik pateiktai analizai. Vertinant viską iš politinės perspektyvos, norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad mes komisijoje genera... E, prekybos direktorate nenorime blogo susitarimo Ir mes tikrai nesigrėbėme e, sutarties vilkinimo taktikos. Antra, prieš pradedant tikrasias dėrybas reikia žinoti, tikėtis, kad jos padės pasiekti rezultato. Ir tai reiškia, kad mes turime susitarti su Japonijos vyriausybė dėl daugybės neišspręstų klausimų. Tai yra netarifinių priekybos barjerų. Ir visada tokios nuomonės laikėmės. Nors, kaip ponas Barenti ką tik sakė, mes dar analizuojame pasiūlymus, kurie iš pirmo žvilgsnio leidžia daryti išvadą, kad tai yra, kad žengtas esminis žingsnis priekin, kad jį žengia Japonijos vyriausybė Ir aš tuo tikrai džiaugiuosi. Tačiau tai yra tik pasiūlymai ir būtų tikrai gerai, jeigu Japonijos vyriausybė padarytų tai, ką žada kad įgyvendintų savo pasiūlymus teikiamus gerą valią. Tačiau turime pasižiūrėti, palūkėti ir išsiaiškinti, ką, kaip tai atrodys realiame pasaulyje. Ir noriu padėkoti kolegams iš Japonijos už tuos pasiūlymus ir mes rengėmės e, sėkmingai dirbti toliau. Tikimės, kad viskas bus atlikta, parengta kiek įmanoma greičiau ir kad taip įgysime, kad tuomet turėsime galimybę surenkti Japonijos ir ES vadovų susitikimą ir kad E, kad susitikime susitiks lygiaverčiai partneriai ir e, kad mes drauge patvirtinsime sąlygas, kuriomis e, viskas bus patvirtinta ir atsižvelgiant tai, kokia, kokios nuotaikos vyrauja dėrybose dabar, galima tikėtis, kad netolimoje ateityje pavyks žengti dar vieną žingsnį priekin. Labai ačiū ambasadoriu žodis, vėl jums siūlau sureaguoti išsakytas pastabas. Labai ačiū pirmininkė. Mes uh, uh, jau beveik baigėme apriepties įvertinimo darbus. Dirbame labai rimtai šioje srityje ir matome, kad uh, abi pusės E, supranta vieną kitą, siekėm užtikrinti labai aukštą lygmenį, tiek e, nustatant apriepti, tiek e, pradedant ir vedant dėrybas, bent jau toks įspūdis mums susidaro. Dėl keleto paminėtų klausimų - automobiliai, e, geležinkeliai, oro bendrovės ir taip toliau ir panašiai. Aš sakiau, kad mums svarbiausias uždavinys derantis dėl ekonominės partnerystės susitarimo yra sukurti e, verslo aplinką, kuri būtų palanki tiek Japonijos, tiek ES pramoniai. Mes esame e, pasirengę įsiklausyti jūsų nuomonę ir aš kaip sakiau, labai geros diskusijos vyko tarp Japonijos ir ES verslininkų. Mes e, tikrai laukiame e, E, apriepties vertinimo darbų baigties ir darybų pradžios. Tikimės, kad tai vyks kaip galima greičiau. Labai ačiū, labai ačiū ambasadoriau, jums labai įdomiai pakalbėjome. Gyva buvo mūsų diskusija. Aišku, jūs pas mus lankotės ne paskutinį kartą. Dar kartą dėkoju. Ponios ir ponai, dabar pereikime prie 31 punkto. Komisijos narys Deguhtas lankosi pas mus. Ar ir jis papasakos mums apie naujausios pasiekimus prekybos politikos srityje kaip žinia, rengiamasi struktūriniam dialogui tarp komisijos ir parlamento birželį. Parlamentas priims atinkamą rezoliuciją, baigiantis šiam dialogui. Tikslas mūsų e, darbo yra įvertinti tikslus ir taip pat e, dalyvauti diskusijose, rengiantis dialogui. Mes esame teisėkuros e, institucija Lisabono sutartis mums suteikė šį vaidmenį ir dabar suteiksiu žodį komisarui Deguchtui. Jūs e, dažnai pas mus lankotės, e, bendradarbiavimas e, tarp jūsų ir mūsų komiteto yra labai vaisingas. Labai ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Viskas priklauso nuo to, kaip e, viską versinsime. Po e, didžiosios depresijos mes e, išgyvename antrą panašų nuosmą, kuris trunka jau dviejų su pusę metų. Pasaulinės ekonomikos sulėtėjimas e, išiškina daug neiškumų dėl ES vietos pasaulyje. Prekybos politika yra vienas iš svarbiausių e, atsakymų iššūkius, kuriuos gali suteikti ES. Naujų rinkų atverimas yra pigiausias būdas paskatinti taip reikalingą augimą. Kaip žinia, 90 procentų būsimo pasaulio ekonomikos augimo vyks už ES ribų. Dėl to mums reikia veiksmingos priekybos politikos, kad sugražintume namo dalį tos politikos, priekybos politikos. Mes e, turime potencijingą strategiją. Europos Sąjungai gerai sekasi prekiauti. Mes esame pasaulio e, didžiausias importuotojas ir eksportuotojas e, pagamintų prekių. E, labai dėlį procentą u, užimame čia. Taip pat esame didžiausias tiesioginis investuotojas ir tiesioginių investicijų prieimėjas. Tai reiškia, kad mūsų darbas prekybos srityje yra labai aktyvus parlamentas ir Europos komisija. E, kartu su valstybėmis narėmis turi galvoti, kad priekyba yra nepaprastai svarbi Europos ateičiai. Dėl to mes e, e, jaučiame atsakomybę prieš es piliečius, dėl to turime sukurti naujas galimybės mūsų ekonomikai aukti. Gerbiami nariai, diskusijos kaip kad šios yra labai svarbios Manau, jūs sutiksite su tuo, kad mes dažnai išsamei kalbamės apie esminius dalykus, bet šiandieną turime šiek tiek atsistoti į šoną ir peržiūrėti, apž, apžvelgti situaciją. Mes dabar e, jau e, savo kadencijos e, pusę, tiek parlamentas, tiek aš kaip komisaras, pradirbome, reikia pasižiūrėti, ką pasiekėme ir tikiuosi, kad ateityje taip pat galėsime konstruktyviai dirbti kartu, kalvodami apie darbo vietas, augimą, užimtumą, kaip kad per pirmąją kadencijos pusę. Taip pat šiuo laikotarpiu mes e, turime pasižiūrėti į Lisabono starties naujasias procedūras. Ne viskas e, vyko labai sklandžiai jas įdėgiant, komitologijos pavyzdžiui klausimai buvo ilgai sprendžiami net ilgiau negu kad buvo tikimas. Ir aš tikiuosi, kad mes greitai. E, m, Baigsime kai kurias e, procedūras. Mes taip pat turime užtikrinti skaidrumą, e, yra parengti tam tikri tekstai dėl procedūrinių dalykų ir norėčiau, e, kad e, būtų, e, kad jūs galėtumėte tęsti teisėkuros darbą be didelių trūkdžių. Dėl atvirumo. Trumpai norėčiau pakalbėti apie aktą. Tie, kurie mane pažįsta, žino, kad man labai brangi demokratija, pagrindinės teisės ir dialogas. Mes e, per pastarosius trejus metus diskutavome labai daug dėl aktos ir aš esu pasirengęs su jumis šio klausimu toliau diskutuoti. Iki vakar daugiausia aktą kritikuojama buvo dėl neiškumo. Paskui pradėjau e, girdėti konkrečius dalykus, kurio pasigendama e, dabartinėme susitarime. Taigi, pakalbėkime. E, E, kaip aktą e, reikia surenkti dem, tikras demokratinės diskusijas apie tai, ar aktą gali prisidėti prie augimo, darbo vietų kūrimo ir demokratijos. E, dar norėčiau pakalbėti apie ryšius su strateginiais partneriais ir politiniais klausimus. Pirmiausia, dėl dėrybų. Mes baigėme įgyventi savo uh, E, ilgalaikį strateginį tikslą sudaryti prekybos sutartį su ASEAN šalimis. Singapūras gali būti pirmoji šalis, e, tai yra todėl, ne dėl to, kad 9000 bendrovių veikia Singapūrė, bet ir todėl, kad e, Singapūras yra geras darybininkas ir siekiama sudaryti ambicingą laisvosios prekybos sutarimą. Yra keletas jautrių sričių, bet daugel... šiaip galime pasakyti, kad tai mūsų yra natūralus partneris su ministru šalim Pnompenė sutikau e, praeitą savaitę ir mm, e, viską, bandėme tuos visus likusius klausimus išsiaiškinti. Malazija gali būti antra mūsų partnerė. Pasiekėme pažangos darybose, bet yra daug iššūkių. Mūsų prioritetai yra e, rinkos prieika prie. Prekių prieinka prie rinkos, kaip kad automobilių, automobiliai ir kitos prekės. Toliau Vietnamas, kovo pabaigoje buvo susitikimas su Vietnamo atstovais Pnompenyje. Vietnamas yra ASEAN narė ir taip pat mm, vyksta darybų, tęsiasi darybų procesai. E, su Kanada deramės dėl išsamaus gilaus laisvosios priegyvos sustarimo, tikimės baigti šiais metais darybas. Mes taip pat žinome, kad šis susitarimas duos daug naudos. Bus e, liberalizuota maždaug 99 procentai prekių tarifų per atinančius septynerius metus. Tai taip pat reiškia, kad paslaugos investicijos viešiai pirkimai atsivers e, mums Kanadoje, Kanados provincijose sudarius susitarimą. Tačiau yra daug neišspręstų sudėtingų problemų. Pavyzdžiui, e, prie rinkos tai kelia problemų abiejose pusėse. Pirmiausia, dėl kilmės taisyklių. E, taip pat tikimės, kad artimiausių metų reikės apsispręsti ar pradėti darybas su Japonija, ką tik apie tai kalbėjau. Dabar jau bandoma, e, baigiama parengti darybų struktūrą prieš joms pasidedant. E, nekartosiu to, ką sakiau, bet mums reikia dar kai ką nuveikti, galvojant, kokie, e, ką reiškia naujieji Japonijos pasiūlymai ir kaip galima pasiekti rezultatų, atsižvelgiant į juos. Taip pat paprašyčiau jūsų pakal... leisti man pakalbėti apie ekonominės partnerytės susitarimus. Dabar pasiekėme tam tikrą etapą, e, ketinama e, pateikti pasiūlymus dėl e, prieigos prie rinkos reglamento ir užtikrinti daugiau aiškumo bei teisingumo negu, kad, negu anksčiau. Šie metai bus esminiai metai dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, bandysime E, rasti sprendimą dėl laikinų ekonominės partnerystės susitarimų sudarytų 2007 metais, kurių dar ne, neratifikavo Afrikos ir kai kurios kitos šalis. Tam, kad e, pasiektume šiuos rezultatus, turėtume išlaikyti dabartinį pagreitį. Parlamentas gali prisidėti prie to, patvirtindamas e, pasiūlymą dėl prieigos prie e, rinkos reglamento ir laikytis numatyto tvarkaraščio. E, tai yra 2014 metai. Taip pat mes norime sukurti partnerystę tvirtą, aišku, teisinį pagrindą, įskaitant investuotojus Afrikoje tikiuosi, kad mes laiky, tuoj taikysime laikinai ekonominės partnerystės sutarimą su e, pietinėmis rytų ir piet, pietričių Azijos šalimis, taip pat Afrikos šalimis, taip pat su Kolumbija, Peru, Centrinė Afrika laukia mūsų susitikimai. Dar norėčiau pakartoti, kad šie susitikimai turi svarbu ekonominį potencialą abiems pusėms. Jie atitinka ES reikalavimus, taip pat e, atidaro naujų galimybių žmogaus teisų įtvirtinimui, dialogui. Mes taip pat e, turėtume galvoti ne tik apie dėrybas, bet ir apie ryšius su pagrindiniais strateginiais partneriais. Jų visų čia neišvardinsiu, nes toliau vyks šiandien dėrybos e, su jais, bet mes turime su Kinija daug ką padaryti per ateinančius mėnesius. Tai yra didžiulės galimybės, didžiuliai iššūkiai ir e, tai yra aukščiausiai auganti eksporto e, rinka, o mes esame didžiausia e, importo rinka prekiams iš Kinijos, bet yra daug neįspręstų problemų su šia šalimi, dėl to mes e, dirbsime aktyviai darybose dėl PPO, ypač dėl taip vadinamų HERTS. Komisijos viešųjų pirkimų iniciatyva ne tik, sus, ne tik su Kinėje susijusi, bet ji bus taikoma ir Kinėje, jeigu jūs Jei pritarsite, tai bus bendra procedūra e, mūsų bendrovėms patekti į užsienio rinkas. Mes taip pat dirbame e, bendradarbiavimo inovacijų srityje, e, tai susijęs su Kinijos ekonomikos darbuotvarkė, mums tie dalykai išliks aktualūs. Mes galime pabandyti pradėti veikti kaip galima greičiau, užtikrinti vienodas sąlygas visiems ir tokiu atveju ekonomikos perspektyvos bus. Uh, labai e, palankios. Investicijos yra kitas dalykas, grįšiu prie to, darysiu prie to dalyko vėliau. Dėl arčiau esančių šalių. E, Rusija po 18 darybos metų šią vasarą turi įstoti į PPO ir tai turi suteikti mums galimybę spręsti problemas dėl Rusijos protekcionistinių priemonių. Pavyzdžiui, e, Rusijai reikia aiškinti, kad draudimas įvežti gyvus e, gyvulius e, iš ES yra neprimtinas. Rusija taip pat turės prisimti, įsipareigoti ginčius spręsti pagal PPO tvarką, kai jis kitos. Dabar kai kurie um, susitarimai su Rusija uh, buvo sustabdyti dėl Rusijos pozicijos. Mes turime užtikrinti, kad uh, bendradarbiavimas su Rusija uh, prekybos srityje, energetikos srityje nebus naudingi, jeigu nebus pas, nepasikeis Rusijos pozicija, apie tai bus kalbama Rusijos ES vadovus sutikime. Mes norime e, pasirašyti gyvos sutarimą su Rusija, taip pat neturėtume turėti iliuzijų, kad tai yra tikrai ilgalaikis procesas. E, pasiekti rezultatų trukdo tai, kad Rusija nebegali atskirai dėrėtis dėl muitų sąjungos su Kazakstanu ir Baltarusija. Dėl specifinių politikos ryčių pasakyčiau, kad reik, mums reikės kalbėti apie investicijas. Argentina ėmėsi veiksmų neseniai dėl Repsol. Tai yra labai e, nepalankus žingsnis, galvant apie Argentinos žmonės, nes e, kyla pavojus šalies busimam klestėjimui, gerbuviui. E, žiūrint iš Ispanijos ir ES perspektyvos, tai taip pat yra labai ne, negatyvus žingsnis. Mes tikimės veiksmingo atsako e, ir atsižvelgsime sulaukę atsaką į tai, kad įmamasi nepateisintų protekcionistinių priemonių. Jų ėmėsi Argentina. E, Tai e, taip pat mums primena, kad labai greitai reikia ES užsitikrinti visas, priemon, visas priemonės apsaugančias investicijas. E, tą turime daryti pagal Lisabonos sutartį. Teisėkuros procesas, e, laikiniai susitarimai, dvišalių investicijų sutartis e, su valstybės narėmis, tai e, yra sparčiai kintantis procesas. Komisija yra pasirengusi e, parengti kompromisinį tekstą. Aš tikiuosi, kad mes, kaip galima greičiau, suteiksime teisinio aiškumo savo investuotojams. Mes taip pat daug e, pasiekėme pažangos investicijų dėrybose. E, vyksta diskusijos dėl investicijų apsaugos su Singapūru, Indija, Pietų viduržėmio jūros šalimis. Taip pat e, E, sieksime sudaryti tam tikrus sutarimus dėl investicijų apsaugos su ASEAN šalimis kitomis. E, su Kinija mes norime pereiti prie darybų dėl investicijų ir prieigos prie rinkos. Ta norime padaryti kaip galima greičiau. Šis susitarimas būtų labai svarus ekonominė ir politinė prasme, taigi mes jau e, pradėjome viduje renktis. Rezu, Jūs e, patvirtinote rezoliuciją e, atitinkamais klausimais ir jūs labai greitai e, sulauksite mūsų atsako dėl ginčių sprendimo investicijų atveju. Taip pat Šis klausimas yra svarbus, e, nes jisai susijęs su e, investicijomis ir finansinė e, našta. Tai yra bendra investicijų politikos dalis. Kitas klausimas - ES teisų įgyvendinimas pagal PPO regionį ir dvišalį ginčių sprendimą. Reikia mums priemonių, kad kaip galima greičiau įdėkti tinkamas priemonės ir apsaugoti es interesu, interesus. Mes turime vykdyti tarptautinius įpareigojimus e, savo partneriams šioje srityje taip pat. E, Mes taip pat ketiname modernizuoti savo prekybos apsaugos priemonės. Ir parlamentas 2013 metais pamatys teisėkros pasiūlymą šioje srityje. E, šis procesas e, vykdomas e, skaidriai, bendraujant su visais suinteresuotais asmenimis. Mes pradėjome viešas konsultacijas, o gegužės 10 vyks konferencija šiais klausimais. Jūs tikriausiai žinote, kad nepavyko praeitie įdėkti reformų dėl klaidų klaidų, kurių nenorėčiau pakartoti. Mes norime suvienodinti požiūrį į subalansuotą e, požiūrį dėl tam tikro priemonių paketo, kuris užtikrins e, geresnės galimybės įgyvendinti priemonės, skaidrumą. Ir panašius elementus mes nenorime pradėti ideologinių diskusijų apie tai, ar priekybos apsaugos priemonės yra penelik protekcionistinės, liberalios ar dar kitokios. E, E, tai yra mūsų priekybos darbo tvarkė, apie e, kurią kalbėjau. Mes dirbsime ir toliau, kad prisidėtume prie e, augimo, užimtumo ir priekybos plėtojimo. Pirmininkė, komiteto nariai, kas kart, peržiūrėdamas jūsų darbo tvarkę, tikrai matau, kad INTA yra tikrai vienas iš sunkiausiai ir daugiausiai dirbančių komitetų parlamente ir šiais krizos laikais yra ne tik daug darbo, bet yra labai daug svarbaus darbo, kurį būtina atlikti, kad užtikrintumėme, kad ES ir toliau juda krizės įvykimo ir tikiuosi, kad toliau bendradarbiausime ir suteiksime atitinkamas atitinkamus teigiamus postumus Europos Sąjungai. Dėkoju komisarę. Ačiū, kad pristatėte vykdomą programą, taip pat, kad pakomentavote veiksmus dėl investicijų ir bendradarbiavimo. Taigi dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. EPP. Kas norėtų kalbėti EPP vardu? Dėkoju komisarui. Ačiū, kad atvykote pas mus. Ačiū, kad esate pasirengęs su mumis bendradarbiauti. Iš ties daugeliu skirtingų klausimų dirbame kartu. kas kart išgirdę jūsų pristatymą susimastome ir atkreipiame dėmesį į tam tikrus dalykus. Išklausiau tai, ką pasakėte ir manau, kad tikrai judame dvišalio susitarimo link. Reikia būti realistais ir jeigu nepavyksta pasiekti daugia šalio sutarimo, reikia iškoti kitų būdų. Noriu užduoti klausimą. Kaip Jūs manote, kokia yra padėtis dėl daugia šalis situacijos? PPO vis plečiasi, bet ar galime kalbėti apie vienodą visų padėtį? Toliau dėl bendradarbiavimo su Centrinė ir Latino Amerika. Galiu pasakyti, kad vis daugiau opozicijos ir pasipriešinimo sulaukiame iš piliečių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų. Jų teigimu labai nesubalansuotas procesas ir kad mes pasiryžę bendradarbiauti su diktatūromis ir nedemokratinėmis šalimis. Taigi noriu paklausti, kiek pasistumėjome šiame procese ir jūsų nuomonė, ar padėtis artimiausių metų iš esmės pasikeitė. pat noriu paklausti dėl aktą. Vakar mes kalbėjomės su JAV ambasadore. Ir turiu asmeninę nuomonę šiuo klausimu. Manau, kad apskritai vertindami visą kontekstą dirbame dabar ties šio klausimų parlamente, jūs taip pat ties juo dirbate, turėtumėme galbūt atsitraukti ir iš šono pažiūrėti į šį dalyką. Kokia būtų jūsų nuomonė dėl aktą? Dar vienas dalykas. Dabar vyksta darybos su Turkija. Mm, teko girdėti nusiskundimų iš tekstilės pramonės atstovų dėl mokesčių, importui ir visų kitų mokesčių taikomų Turkijai. Skundžiamasi, kad mokesčiai didėja Taigi, kokia yra dėrybų situacija dabar? Ir ar yra kokių konkrečių praktinių veiksmų, kurių mes galėtumėme imtis? Juk kasdien susidurėme su tais praktiniais dalykais, kuriuos reikia spręsti. Dėkuoju dabar. Socialdemokratų atstovas. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū komisarui, kad nuolat bendradarbiaujate su mūsų komitetu. Ir pirmiausia, norėjau pakalbėti apie PPO ateitį. Daug apie tai nekalbėjote. Paminėjote tik ES priekybos politikos kryptis ir dvišalius susitarimus. Jeigu kalbėsime apie tuos dvišalius susitarimus su mūsų partnerėmis. Tuomet, galime sakyti, mes įpareigojame, įrėminame priekybą tam tikru, į tam tikrus rėmus. Kokia jūsų nuomonė laukia šio sektoriaus, šio proceso ateitis? ar galėtumėme išvengti to nacionalinio dominavimo požiūrio, kai kalbame apie priekybos priemonės. Žiūrint į darbo tvarkį iš ties gerai, kad mes pastoviai bendradarbiaujame, bet aš norėčiau, kad vardintumėte iššūkius ir pasiektą pažangą šioje srityje. Dėkuoju dabar Alde frakcijos atstovas ponas Kazak. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Atgirdite vertimą. mūsų šūkis vienybė įvairovėje. Dėkoju komisijos nariui už tokį įdomų pristatymą, už skirtingų klausimų peržiūrą, už paminėjimą, kaip mums sekasi dvišalėse dėrybose su partnerėmis. iš ties labai įdomu, kaip mums pavyks ar pavyks pasiekti sutarimo dvišaliuose dėrybose. Ar tikrai pavyks įveikti ekonominės krizės iššūkius ir rasti naujų investicijų galimybių Europos verslo įmonėms. Paminėjote dėrybą su Singapūru ir Malazija. Buvo stebėsenos grupės posėdis organizuojamas. Ir būtent dėl bendradarbiavimo su Singapūru, Japonija ir Malazija dar išlieka tam tikrų kliūčių, ypač kalbant apie kilmės taisyklės ir viešuosius pirkimus. Ar galėtumėte konkrečiai paminėti tvarkaraštį numatytas datas? Kada konkrečiai galime įveikti šios skirtumus, šias kliūtis? Ir kitas būtų klausimas. Žinote, kad yra pasiūlytas susitarimas dėl viešųjų pirkimų su trečiosiomis valstybėmis. O galbūt ir mes turėtumėme savo viešuosius pirkimus orientuoti į kitas valstybės, atsižvelgti jų reikalavimus. Žinau, kad Jungtinė karalystė labai liberaliai nusiteikusi šiuo klausimu, tačiau kitos valstybės narės reikalauja visiško, visiško abipusiškumo principo taikymo. Taigi turime stiprią gynybinę poziciją, bet ar tai nebus didelė kliūtimi mūsų rinkos partneriams. Ponas Densaradė, dėkoju komisijos nariui. Ačiū už tokį praktišką pristatytą požiūrį. Iš ties visiškai jums pritariu. Tikrai Mes esame vienas intensyviausiai dirbančių komitetų ir turbūt vienas pratingiausių. Labai dėkuoju Jums už išsame aiškę prezentaciją. Keletą dalykų norėjau paminėti. Dėkuoju, kad dar kartelį paminėjote ekonominės partnerystės susitarimus. Neseniai buvome rytų Afrikoje ir tikrai turiu pasakyti, kad mūsų reakcijos, mūsų nuomonė ne visada buvo teigiama. Atrodo, kad kai kuriuose šalyse administracinės struktūros dar šiek tiek abejoja dėl judėjimo į priekį, dėl vienų ar kitų priežasčių. Ir tikrai daugiau norėjau iš jūsų išgirsti, kaip jūs vertintumėte padėtį. kaip galima būtų toliau judėti ekonominės partnerystės susitarimo rėmose su rytų ir pietų Afrikos šalimis. Taip pat minėjote laisvosios priekybos susitarimą su Vietnamu. Taip pat norėčiau, kad plačiau pakomentuotumėte šią sritį. Kol kas pažanga ženkli ir domiuosi šiuo klausimu ne kaip frakcijos narys, o kaip pranešėjas. Nes aš kaip tik rengiu nuomonę komitete šiuo klausimu. Taigi, jei galite, galbūt galite paminėti stipriausias ir silpniausias šio proceso pasirašant visos priekybos sustarimo su Vietnamu pusės. Dar vienas dalykas. Didžiausia galima sakyti, kad Čekijoje gyvena didžiausia vietnamiečių bendruomenė Europos Sąjungoje. Tai yra mano šalis ir būtent dėl to aš dar labai domiuosi kaip vyksta bendradarbiavimas. Ir dar vienas dalykas. Laisvosios priekybos susitarimas su Kolumbija ir Peru. Ilgas procesas. Tikiuosi, kad parlamentui pavyks baigti dėrybas nes tai yra tikrai svarbu. Ir kaip jūs minėjote, reikia to pragmatiško požiūrio laikytis. Tikiuosi ir toliau laikysimės tokio požiūrio, tiek būtų iš mano pusės. Dėkoju. Ponas Dartmutas, AFD frakcija. Turiu keletą klausimų. ES Indijos laisvos prekybos sutartis, gal galite pristatyti, kokiame etape yra dėrybos dėl šio susitarimo. Ir paprastai neužduodu jums e, provokuojančių klausimų, aš, bet aš jums kovo 20-ąją nusinčiau klausimą, į kurį nesulaukiau atsakymo. Junktinės karalystės leidiniuose, laikrašiuose pasirodė pranešimo apie tai, kad e, vyksta kad vyksta išaugo migracijos srautai pagal sutarčių ketvirtą nuostatą. Gal galėtumėte tai pakomentuoti? Antras klausimas. Britų laikrašiuose taip pat pasirodė pranešimų, kad pagal ES Indijos laisvos prekybos sutartį toje sutartyje bus nuostatos, e, kuriuose aptariama imigra, aptariami imigracijos klausimai. Apie tai plačiai, tai plačiai komentuoja Britų spauda. Aš esu jums uždavęs uh, anksčiau klausimą apie tai ir turiu pasakyti, kad jūsų atsakymas buvo labai konkretus ir tikslus. Galbūt Britų dienrašiai skleidžia klaidingą informaciją. Okay. No, I have... No, but not yet. There are other members. Uh, now for uh, short questions. Uh, let's open the Dabar suteiksime galimybę kitiems komiteto nariams pasisakyti ne tik š, m, mm, frakcijų koordinatoriams. Žodis Deividui Martinui, o po to Silvana Kochmerin. Ačiū, turiu tris klausimus, visi trumpi. Akta. Apie ką dar čia kalbėti? Jūs sakėte, kad anksčiau kritika aktos atžvilgių buvo miglota, dabar jį konkretesnė. Tai, tai ką dar galima padaryti, jeigu sutartį pasirašė visi partneriai? Toliau prieigos prie rinkos reglamentas. Reglamente nenumatyta jo galiojimo pabaigos data ir komisija yra pasiryžusi laikytis sausio pirmos kaip termino. Kodėl būtent ši data buvo pasirinkta komisijoje. Kodėl ne 2014 birželio galas, pavyzdžiui. Norėčiau, kad paaiškintumėte, kokią logiką komisija rėmėsi pasirinkdama šią datą. Ir trečias klausimas. Tampa visiškai aišku, kad kai kuriuose dėrybose e, pavyzdžiui, TPP dėrybose jos atsiliepia ir kitoms sritims. Ar tai nesilpina mūsų dėrybinės padėties, derantis dėl geografinių vietos nuorodų, nes. E, Dėrybos dėl su priekyba susijusių kai kurių aspektų yra atsiliepia mūsų mm, situacijai kitose dėrybose, ypač su Azijos valstybėmis. Dabar Silvana Kochmerin. Ačiū. Ačiū už tai, kad susitinkate su mumis. Turiu keletą klausimų dėl Kanados. Praeisiais metais visi tikėjosi, jog kad bus sutartis užbaigta praeisiais metais, dabar tikisi visi, kad šiais metais, o dabar gauname e, žinių, kad jau gal tik kitais metais. E, Kanada deras ir su kitais priekybiniais partneriais. Ką galime padaryti būtų, kad tos darybos paspartėtų ir kad tai nebūtų tuščias darbas. Taip pat norėčiau. O, pasidžiaugti jūsų kolegės komisijos narės Heidegard E, pranešimą, kad bus peržiūrima vandens kokybės direktyva ir kad e, PPO taisyklių įgyvendinimas bus e, numatytas peržiūroje. Rusija, jūs kalbėjote, kaip svarbu yra, kad Rusija stoja į PPO ir dabar derasi dėl daram, rengiama nauja partnerystė su Rusijos ES ir Rusijos partnerystės sutartis. Ar jūs manote, kad stojimas į, į PPO Rusijai suteikia naujos dinamikos, gal išauga galimybės sudaryti laisvos prekybos tarptis Rusija ir kitomis mūsų partnerėmis rytuose. Galiausiai e, rinkimai Prancūzijoje, rezultatas už dviejų savaičių. E, Kaip manote, tai e, įtakos komisijos laisvos prekybos politiką? Turiu pats klausimų, sako pirmininkas, dėl aktos. Aktas susijusi su e, aktos, e, su to, aktos tekstas neprieštarauja ES teisės aktams. E, komisija kreipėsi į Teisingumo teismą prašydama tai išaiškinti ką pati komisija galėtų nuveikti, bandydama aiškintis, ar aktos tekstas neprieštarauja es teisiai. Kitas klausimas, jei akta bus atmesta, tikriausiai taip ir bus, ar kitos susitarančios šalis dirbs toliau be ES ir užbaigs sutarties sudarinėjimą. Kokie yra ženklai, kokios informacijos turi komisija? Komisarė, žodis jums. po to dar vyks uždaras e, mūsų posėdis su jumis, taigi jūs galite kalbėti kaip tinkamas. Norėčiau atsakyti į man užduotus klausimus. Daugelis šių klausimų pareikalautų tikrai iš ilgų atsakymų. Pone Haut uždavė keletą klausimų apie dvi šalias, daugia šalias, e, dėrybas, PPO aspektus. Aš nuoširdžiai manau, jog klaidinga būtų nesudaryti daugia šalės priekybos sutarties. Tai būtų klaida ir tos klaidos pasiekmes išriškėtų ateityje. Bet vieni dėrėtis negalime. Kai dėrėsi vienas sutartis parengiama greitai. Čia ir slypi problema. Aš keletą kartų tai esu aiškinęs komitete. Viskas susijęs su tuo, kokį, kokio tikslo sieki, kokio tikslo mes bandėme siekti Dohoje. Prieš dešimtį metų viskas keitėsi, e, kilo naujos ekonomikos valstybės, konkurencija aštrėjo ir tuomet buvo sprendžiamas klausimas, ką daryti su Dohos sutartimi įtvirtinta simetrija. Tai yra, pasaulis buvo suskirstytas į kylančios ekonomikos, išsivyščiusias ir besivystančias valstybės. Mes Europos Sąjungoje m, mm, nusprendėme, kad būtų vertinga siekti kompromiso, būtent todėl mes pateikėme kompromisą dėl cheminių medžiagų, elektronikos, automobilių sektoriaus, tačiau ne visi laikėsi tokios nuomonės ir mes pateikėme pasiūlymą bandyti iš dalies bent išspręsti mažiausiai išsivyščiusių valstybių klausimą. Mūsų padėtis buvo labai palanki, nes mes visoms besikeičiančiams valstybėms siūlome pasinaudoti viskas išskyrus ginklus iniciatyva e, ir Saharos pakraščių valstybėms, ir Azijos valstybėms. Kiti e, kitos svarbios valstybės nebūtinai laikosi mūsų nuomonės, kaip ir dėl kotonų kotonų sutarties, nes ekonomiškai ir politiškai tai yra labai svarbu. Jei prisiminsime medvilnę auginančių valstybių nesenai išgyventus e, sukretimus, turiuomenį Afrikos žemyną, tai, tai yra susiję ir svarbu. Dabar bandome palengvinti prekybinius susitarimus. Tai yra labai svarbu. Ir norime, kad visoms abiems besverančiams šalims tai būtų naudinga. Tačiau ne visi, ne, ne visi iš karto susitaikys su faktais, juos priims. ir galbūt netaip lengva tos faktus išvelgti bendrame susitarimo tekste. jeigu kalbame apie plataus užmojo prekybos e, prekybą skatinantį susitarimą, tuomet gal tai lengviau. Tačiau reikia politinio susitarimo. Aš tikiuosi, kad jis bus pasiektas, tačiau lengva nebus. Ir vis tiek manau, kad mes turime siekti pažangos mm, tą dirbant tą tikrai daugia, ša, daugia šalėje sistemoje, derantis tarp daugelio valstybių. Ir taip galima pasiekti tikrai gerų rezultatų. Dirbti tokioje aplinkoje nelengva, tačiau yra kai, kurių, kai kurie dalykai neteisingai suvokiami vertinant tokį darbą ir šias dėrybas. komiteto narė taip pat uždavė klausimą apie Pietų Ameriką. Iš klausimo supratau, kad jūs turite, jūs kalbėte apie Kolumbiją, Peru ir Peru. Jau keletą kartų kalbėdamas komitete esu sakęs, jog kad vėlgi dirbti tame žemynė nėra lengva. Mes reikalavome daugybės dalykų dėl pagrindinių teisių Jeigu sudarome sutartis su partneriais, iš kurių, kurie yra nepriekaištingi, kurių elgesys e, vyriausybė yra nepriekaištinga, tai darbas būtų labai lengvas. Tikrai labai daug nuveiktumėme. Aš tikiuosi, kad parlamentas į tai atsižvelgs ir tai vertins. Taip pat užuota daugybę klausimų apie aktą, bet prie to aš grįšiu savo pasisakymo gale, nes smulkmenos visada slepiasi gale. Su Turkija. Su Turkija yra problemų. Lankiausi toje šalyje prieš pusmetį. Muitų sąjunga neveikia, mes tai ir pasakėme turkams tačiau jie nėra patenkinti. Viena iš priežasčių dėl to, kad mes deramės dėl laisvos prekybos sutarčių ir Turkija automatiškai netampa tų sutarčių dalyvę, tačiau tai nėra mūsų kaltė, tai, taip yra ne dėl mūsų kalties. Aš teikiau siūlymus, kaip jiems glaudžiau dalyvauti darybų procese, tačiau iki šiol reakcijos iš jų nesulaukėme. Kita vertus, vyksta diskusijos su jais. Ir, ir vertinant tas diskusijas, manau, kad jie turi problemų ir PPO. Iki šiol tas klausimas oficialiai dar nebuvo svarstytas, nes mes tikimės, kad klausimai gali būti išspręsti pasitelkus gerą valią, tačiau turkai privalo daryti pažangą. Muitų sąjunga yra sutartis. Ir abi sutarties pusės privalo vykdyti ją prisimtus įsipareigojimus. Jūs mm, užsiminėte daugybę, apie daugybę priemonių, kurios iš esmės yra nepriimtinos. prekybos, prekybinės apsaugos priemonės. Aš neteiksiu visapimančio pasiūlymo, bandysiu išsiaiškinti, kokiais aspektais galima padaryti pažangos, kur ir tada teiksiu pasiūlymą. Tai iš esmės yra mano užduotis ir mandatas, kai, kai tampi komisijos narių, gauni užduočių sąrašą, kurias turi vykdyti. Bet iškyla konkrečių realių problemų, su, mū, su kuriamis susiduria mūsų partneriai, pavyzdžiui, atsakomųjų priemonių grėsmė, skaidrumas. Ma, taip pat iškyla ideologiniai skirtumai, kurių tikriausiai kartais neįmanoma išspręsti. Aš laikausi nuosankesnės pozicijos ir taip pat manau, kad pernelyg paprasta ar, ar viską įsivaizduotų laisvos rinkos kontekste ar protekcionistinės sistemos kontekste. Visų pirma, reikia bandyti prekybos klausimais būti realistu ir siekti kažkokių konkrečių tikslų. Nors aš esu liberalas ir aš nepakeisiu savo pažiūrų, bet aš bandau susitaikyti su realiu pasauliu ir ieškoti sprendimų. kitos problemos e, geografiniais e, nuorodos, apie tai klasė ponas Kazakas ir ponas Martinas. Tai problemų yra. Tačiau kita vertus, manau, jog kalbant apie geografinės nuorodas, mums neseniai pavyko pasiekti esminio proveržio. Mūsų partneriai ima suvokti, jog jeigu jie nori susitarimo su mumis, jiems teks susitaikyti su geografinėmis nuorodomis, kad tą klausimą teks išspręsti ir atidėti, kad tai yra susitarimo dalis. Tačiau iš tikrųjų jungtinės valstijos tam priešinis, nors jos tą patį daro per užpakalinės duris, naudodamos e, prekių ženklus. Davidas minėjo, kad mes iš tikrųjų jaučiame partnerių spaudimą, kurie draugės su mumis derasi Junktinės valstybės bando kiek įmanoma labiau tą klausimą nugesinti, mes bandome per, kiek įmanoma labiau jį aktualizuoti, o mūsų partneriai yra tarptų dviejų ugnių ir su tokiais sunkumais mes susidurėme. Tačiau mes tikrai darome pažangą nuoseklį ir nuolatos. Aš nepristatinėsiu visko smulkiai. Manau, kad savo kadencijos pabaigoje galima bus daryti išvadą, kad geografinės nuorodos tapo neatskiriama tarptautinių dėrybų padėti, dalimi. Tačiau turime realistiškai vertinti ir mūsų pačių poziciją ir požiūrį. Netiek daug intelektinės nusavybės teisių galima saugoti visam žinybę. Tas pats yra ir su geografinėmis nuorodomis ir čia turime išlikti realistais bet mane tikrai tenkina tai, kaip viskas, įvykių raida. Ponas Kazakas taip pat kalbėjo apie mūsų teikiamą priemonę. Tai yra ir dvišalių pagrindų teikiama, siūloma priemonė. Manau, kad tai paveiks mūsų prekybos susitarimų dėrybas ir, pri, ir privers suvokti mūsų partnerius, kad jie privalo atverti savo viešųjų pirkimų rinkas, darydami su ES, nes ES ši rinka sudaro gal 18 procentų. Mūsų partnerių su Azija atveju, tai sudaro 30 procentų, gal net daugiau. Mes kalbame apie valstybės, e, federalinės valdžios lygmenį. Svarbiausia yra tai, kad sprendimą priima Europos komisija, niekas kitas. Valstybės arba susitarančios šalis gali Europos komisija apie tai informuoti ir po to Europos komisija sprendžia, kaip elgtis ir mes patys kūrėme jurisprudenciją šioje srityje. Ir manau, kad mes neturėtume griebtis protekcionistinio požiūrio. Tačiau neturėtume būti ir kvailiai. Šios tokios darybos vyksta ne tarp ne tarp angelų. Mes ne angelai, bet ir mūsų partneriai ne angelai. ekonominės partnerystės sutartis. Pone Zahradil, aš suprantu, kad kai kalbėsi su administracijos atstovais, visada išgirsti labai atsargius vertinimus. Bet taip yra ne tik vertinant darybas dėl ekonominės partnerystės sutarčių, taip yra bet kokiose diskusijose vyksta dėrybos vadovų lygmenių, kur yra pareiškiama, kad reikia parengti visapusišką, visapimantį susitarimą, paskui perini prie ministrų lygmens, kur viskas jau yra konkrečiau, išriškėja konkretus sunkumai, kurie gali iškilti, o paskui viskas perina į administracijos lygmenį, kur tiesiog tenka šalinti iškylančias kliūtis. Toks yra skirtingų administracijos lygmenų pobū, santykių pobūdis, hierarchiniai santykiai. Visi šie dalykai susiję su nemaža doze ideologijos. Tai nėra naudinga vidutinių įplaukų Afrikos valstybėms menkiausiai įsivyšiusioms valstybėms tai labai aktualu, jos gali bet ką eksportuoti į ES rinkas, tačiau jos to nedaro, tai susiję ir su saugumo reikala, reikalavimais. Mes galėtume tikrai daug pagelbėti toms valstybėms kažkuriuo laiko momentu E, įvyksta proveržis ir paskui viskas gali vykti labai svar, sparčiai. Taigi svarbiausia sulaukti to momento. Aš tikiuosi, kad atinančiais mėnesiais mums pavyks pasiekti bent jau vieno mm, pokyčio, virsmo. Mes kalbame apie ilgalaikį projektą. Ir aš nemanau, kad mūsų partneriai parodys tokį pat lankstumą kaip mes. Bet, bet jie turi suvokti, ko jie iš tikrųjų nori Negalima visko turėti tuo pačiu metu. Tai yra dėrybos ir mūsų partneriai turi suvokti, jog jeigu jie nori plėtoti savo ekonomiką, tarkim, paslaugos yra labai svarbis rytis, neįmanoma plėtoti ekonomikos, valstybės ekonomikos neturint pačių mm, pažangiausių šio laikinių paslaugų. Mes deramės dėl prekybos sutarčių ir aš tikiuosi, kad jiems pavyks susikaupti ateinančiais mėnesiais. Vietnam. Uh... Vietnamas. Kampanija susitikau su kolega iš e, Vietnamo, e, aptarėme e, visas detalės apriepties nustatymo veiksmų, viskas jau paruošta. Dabar turime iš valstybių narių gauti įgaliojimus, mes jau rengiamės paprašyti jų e, to po apriepties, doku, apriepties dokumentas, tai yra toks įprastas, kaip ir kitais atvejais pateikiami panašus dokumentai, mes galime jį E, jums pateikti. Mes dabar e, laukiame, kad tikrai pademonstruos ryštą vietnamiečiai, jog yra pasirengę su mumis dėrėtis. Ir tada tikiuosi jau galėsime e, gana greitai pradėti dėrybas. Mano nuomonė tai yra svarbios mums dėrybos ir labai džiaugiuosi, kad jūs esate pranešėjęs šio klausimu. Ponas Dartmutas. E, Lordas Dartmutas. E, manęs klausė apie laišką. Noriu pasakyti, kad e, jis parengtas jau Bet ketvirtas, ketvirtoji taisyklė yra ne apie imigraciją, tikrai tai yra netiesa, nesąmonė, tai yra apie daugia šalias tarptautinės bendrovės. Būtent apie tai kalbame tame MODFO ketvirtojoje taisyklė, ne apie imigraciją. Dabar sakoma, kad galbūt tą būtų galima m, mm, iš vienos šalies e, padaryti kitoje šalyje. Taigi nebereikia grįžti į kilmės šalį vyksta diskusijos, bet tai yra tipinės diskusijos pagal ketvirtąjį modulį arba ketvirtąją taisyklę. Diskusijos su Indija. Neseniai sulaukėme pasiūlymo dėl paslaugų ir jis mus nuvylė. Parašiau laišką e, savo kolegai Indijoje ir labai aiškiai pasakėme, kad e, tokiu pagrindu negalėsime sustarti. E, Neįsiu detalės, bet galiu pasakyti, kad tai yra susijęs su e, vietos rinkimais Indijoje ir dėl to darybos nesiklosto. Manau, kad jūs patys galite jau suprasti tolesnės detalės. Aš dabar jų neaiškinsiu. Manau, kad tvarkaraštis numatytas geras, bet ketinu e, visai sutinku dėrėtis, jeigu e, nebus e, nustatytos kokios nors pernelyg griežtos ribos pasaulis nepasikeis per pusmetį, jeigu pasikeis, tai netaip jau baisiai. Taigi, jeigu viskas būtų siūlyta tam tikrose ribose, tam tikram laikotarpiu, tai aš esu pasirengęs apie tai kalbėti. Kanada. E, dar nebaigiau pirmininkė. Manau, kad šiais metais galime sustarti dėl Kanados. Mūsų tarnybos daug dirbo ir užtruko viskas, nes mes e, pirmiausia vadovomės neigiamo sąrašo požiūriu. Tai reiškia, kad visoms valstybėms narėms reikia sudaryti tokius sąrašus, e, suvienodinti valstybėms narėms tai taip pat reiškia didžiulę darbo naštą, darbo krūvį. Ir bandome, bandome iki metų pabaigos jau viską finalizuoti. O aš tikiuosi, kad tikrai nepasikeis viskas iš esmės iki metų pabaigos. Rusija. Jeigu pasižiūrėsime į PPO stojimo sutartį, tai pamatysime, kad daug kalbam apie prekybą, investicijas, tame susitarime, taip pat dėl, e, kalbu apie sveikatą ir saugą. Man sudaro įspūdis. Tikiuosi, kad jie pakeis savo požiūrį. Dabar jie kol kas rusai nesidomi nieko daryti daugiau negu kad būtina. Aš nesitikiu, kad bus daug kas padaryta per ateinančius mėnesius ar per ateinančius metus e, dėl naujo sutarimo, dėl prekybos investicijų. Kita vertus, jeigu viskas, kas numatyta PPO stojimo sutartie būtų įgyvendinta, tai yra labai svarbus dalykai ir mes neturėtume jų sumenkinti. Taigi, jeigu e, ETS įsigalios ir kiti dalykai. E, tai labai daug ką reikš ir mes turime apie tai pagalvoti, bet aš nežinau, ar e, Rusija yra pasirengusiai toliau. E, Prancūzijos rinkimai, nieko nekomentuosiu, dirbsime kartu su mm, išrinktų prezidentu, kas be būtų išrinktas per sąžininkus ir teis laisvus rinkimus. E, tokie tie rinkimai yra, taigi prancūzai nuspręs, kas yra jų prezidentas, kas. E, kokios bus svarbiausios partijos e, naujame parlamente. Istoriškai ta šalis nėra didžiausia laisvosios prekybos šalininkė, bet pasižiūrėsime, kas bus. Dabar grįžtų prie aktos. E, pirmininkas e, iškėlė labai svarbų klausimą. Ar galima balsuoti, kai e, laukiama Europos teisingumo teismo sprendimo? Taip, galima. Aš nepasakysiu priešingai, jūs tą labai gerai žinote. Jūs esate konstitucinės teisės specialistas, taigi turiu labai atsargiai kalbėti. Uh, E, aš niekada neturėjau labai gero, bent jau viešo atsakymo, kam reikėtų tą daryti. Ir antras dalykas, ar būtų išmintinga. Pirmiausia, kodėl reikėtų tą daryti. Ar kas nors bijo e, Europos Teisingumo teismo nuomonės, aš tai ne, aš visuomet e, ją gerbiu, jeigu pamatysime problemų, tai tada pateiksime atitinkamus pasiūlymus. Viskas labai aišku, aš čia su užtikrintas net ir e, gavus duomenų apsaugos pareigūno išvadą. Man atrodo, jis visiškai neteisingą požiūrį išdėstė raštiškai. E, mes e, ne vienodai galvojame, bet taip gali būti. Bet ar būtų išmintinga taip daryti? Ne, nebūtų. Aš 14 metų dirbau parlamente Europos kartu su Davidu Martinu labai daug dirbome, siekdami sustiprinti Europos parlamento vaidmenį. Mūsų e, geriausias draugas buvo visuomet Europos teisingumo teismas mūsų pastanguose ir darbuose. Ir manau, kad tikrai nebūtų išmintinga taip elgtis. Jeigu numatyta sutartyje procedūra, tai politinė prasme reikėtų jos ir laikytis. Būtent tą noriu pasakyti kitai pusiai. Ir e, reikia pagalvoti, kokios yra galimybės numatytos aktoje, net jeigu uh, E, parlamentas balsuos neigiamai, komisija gali grįžti atgal, taigi tai nieko neužbaigs, kam reikėtų tą daryti. Galima e, padaryti pranešimą ir aiškiai pasakyti, apie ką jūs galvojate. Kad liktų tai Tai o kokia yra reali problema su akta? Politinė prasme taip iškyla reali problema. Mano nuomonė tai yra e, labai labiau susijęs su jautriais kažkokiais dalykais, ne su turiniu. Bet problemos gali būti išspręstos. Pavyzdžiui, aš nebekartosiu jau diskusijų apie komercinį mastą. E, Visiškai aišku, ką tai reiškia, jeigu pasižiūrėsime į teiseną. Bet mes dabar nežiūrėsime visų, visus pavyzdžius, visas apibrieštis. Gal taip reikia galbūt aiškiau apibriežti tą terminą ir mes esame pasirengę tą padaryti. Ir Tai taip pat rodo, kad e, politinė aplinka yra tokia, kad mm, galutinis balsavimas siejamas su materialinė teisė. Taip, joje yra daug spragų Europoje. E, bijomasi, kad pasirašytas bus čekis nenurodant sumos, o paskui bus kalbama apie tą materialę teisę. Komisija e, pateiks pasiūlymus dėl elektroninės prekybos, taip pat turės pateikti pasiūlymų dėl intelektinės nusavybės teisių, autorių teisių įgyvendinimo. Tai bus labai svarbus elementai. Ir manau, kad sprendimas bus toks gerai, palaukime materialinės teisės E, pasiūlymų, kurie pasiūlė šiais metais ar kitais metais, tada palaukime teisingumo teismo išvado. O dabar ką ilsėkimės? Man atrodo, kad taip gal būtų ir geriausia išeitis, bet jeigu parlamentas pademonstruos savo išmintį ir prieis prie kitos išvados, tai aš ją e, gerbsiu, bet galbūt tai nebus pats geriausias sprendimas ar pats išmintingiausias m, požiūris ar išeitis jums taip pat. Dėkoju komisijos nariui. Baigiame šiandienos posėdį, pratesime uždarą posėdį. Atsiprašau, sako komisaras, dar buvo vienas klausimas dėl JAV. kas jav neratifikavo sutarties. Ar jie tai padarys be mūsų, nežinau, bet būtų protingas žingsnis. Bet, bet kokiu atveju sutartis turės prasme, jeigu mes būsime jos dalis. Taigi baigiame viešąjį posėdį prašau visų, kurie neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje, palikti salę. Kuo greičiau prašau tą padaryti. We only have interpreters until 22.